honorable members. Okay. Dear, dear, dear ladies and gentlemen, beste. Ponios ir ponai, tikrai dar yra tuščių vietų. Kadangi daug kas dar nesusirinko, vis viena Turime pradėti mūsų posėdį. O be to jau yra šešios minutės po devinių. Todėl norėčiau, kad mes e, vis dėlto pradėtume. Ir noriu pasisveikinti su visais. Šiandieną pirmas mūsų darbo tvarkės punktas yra posėdžio protokolo darbo tvarkės tvirtinimas. Komentarų rodos iš salės nėra. Todėl sakyčiau, kad galime eiti toliau, tvirtinsime gruodžio 18 dienos e, protokolo, posėdžio protokolus. Taip pat e, tvirtinsime ir sausio 22, vasario 21, vasario 25 protokolus. Jeigu pastabų neturite, tai galime šituos protokolus patvirtinti. Toliau, pirmininko pranešimai. Iš tiesų, pirmininkė yra ponė Hübner ir jinai šiek tiek vėluoja, todėl savo pranešimus jinai pateiks atvykusi, tai yra vėliau. Todėl iš karto dabar pereisime prie tyrimo, kuris buvo atliktas parlamento ir e, regi komiteto prašymu, tai yra išorės tyrimas dėl ekonomikos krizės poveikio ES ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai sangoldai. Tyrimas dar kol kas nėra užbaigtas, tačiau mes jau nekantriai norime sužinoti, kaip e, vyksta tas tyrimas ir kokie yra rezultatai dar nepasibaigus mūsų parlamento kadencijai. Taigi, kas jau yra nuveikta. Taigi išklausysime pranešimą, o paskiau apsikeisime nuomonėmis. Todėl žodį iš karto suteikiu Simonai Milijo. Does he, yeah, excellent. So basically, as, as you said, thank you very much. Dėkoju pirmininkė, kad leidote mums eh, pristatyti mūsų tyrimo uh, pagrindinius metmenis. Tyrimas vadinasi ekonomikos krizės poveikis ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai sanglaudai. Taigi pirmiausia, pristatysiu tą kontekstą, kaip vyko tyrimas. Mūsų supratimu tyrimas turėjo remtis kvantitatyvinę analizę ir tais reakcijų paieškomis, kaip reaguoti į tą krizę. Taigi, tyrimas dar vyksta, krizė prasidėjo 2008 metais ir kaip mes žinome, dar juntamas krizės poveikis ir šiandieną. Nuo krizės nukentėjo Europos Sąjungai ir labai stipriai. 2009 metais BVP krito 4 procentiniais punktais, o e, pramonės gamyba irgi panašiai sumažėjo. Todėl Europos komisija e, pradėjo ekonomikos atsigavimo plano veiksmus. Ir e, sanglaudos politikoje tai buvo vienas iš svarbiausių instrumentų sumažinti krizės poveikį ir bandėme įsiaiškinti, identifikuoti tuos regionus, kuriems e, šita priemonė turėjo būti taikoma labiausiai. Taigi mes pirmiausia bandėme pirmiausiai įvertinti krizės poveikį trimis lygmenimis - ekonominiu, socialiniu ir sanglaudos teritoriniu lygiu. Nagrinėdami krizę mes supratome, kad buvo dvi pagrindinės fazės, kuri prasidėjo būtent 2008 metais, tai yra e, nekinojimo turto krizė, toliau e, valstybių įsiskolino ir finansinė krizė. Taigi tai yra trys e, pagrindinės krizės aspektai. Tai yra gamybos krizė, konstrukcijų, tai yra statybos sektoriaus krizė ir finansų krizė. Taigi mes galime matyti, kad gamyba, žinoma, įtakojo tik tai tuos regionus, kurie yra in, tie pramoniniai regionai. Tai yra Junktinės karalystės regionai, rytinių es valstybių, toliau Airijos, Centrinės Austrijos ir Pietų Vokietijos regionus. Tuo pat metu statybų sektorius, skirtingai nuo pramonės sektorių, priklauso nuo ir globalios e, pasiūlos ir paslaugos santykio ir susijęs su privačiomis investicijomis. Taigi statybų sektorius, e, kuris padarė didelio poveikio valstybėms narėms, tai čia jis ryškiausiai pasižymė būtent Baltijos valstybėse ir taip pat e, Viduržmė jūros valstybėse. Ir galiausiai finansinis sektorius, e, Čia kalbu apie didžiasias e, finansinės e, paslaugas teikiančius, e, teikiančius miestus. Ir galiausiai valstybių įsiskolinimo krize. Sumažėjęs valstybės, valstybių biudžetas, padidėjusi skola ir išaugę skolinimuose kaštai Dėl to valstybės ėmėsi griežtų taupimo priemonių. Tai štai kaip mes įsivaizduojame ir matome tą krizę. Toliau mes bandome identifikuoti krizės pasireiškimo nacionalinių lygmenių e, būdus. Ir čia mes e, identifikavome tris dalykus. Tai yra pas kreditų prieinamumas, prekyba ir uh, vietos paslaugos ir pasiūlos santykis. Taigi, identifikavę šitos tris faktorius, mes bandėme e, suvokti, kaip nacionaliniu lygiu buvo pasiruošta e, kovoti su ta krize. Ir čia mes e, suformulavome tam tikrą nacionalinį atsparumo rodiklį Ir čia vėlgi e, nustatėme tris e, dimensijas. Tai yra regioninė specializavimo e, galimybė ir kitos regioninės ir vietos valdžios taikomos priemonės. Bandome suprasti, ar yra ryšys tarp mūsų nustatytų faktorių. Žinoma, kvantitatyvinė analizė, remiasi daugiau duomenų kiekybė, tuo tarpu, kai atliekama kokybinė analizė, tai čia remiamasi daugiau ir konkrečiais pavyzdžiais. Taigi noriu apibendrinti mūsų kvantitatyvinės analizės išvadas. Trys išvados. Tai yra pietų šiaurės metaforos, taip vadinamas. Toliau prekybos kryptis ir galiausiai pasiūlos paslaugos e, santykis. Kalbant apie šiaurę ir pietus, e, galime identifikuoti tam tikrą centrinį kontinentinį ES regioną, kur e, krizė padarė mažesnį poveikį palyginus su tais periferiniais ES regionais. Turiuomenyje Vokietiją, Lenkiją, Slovakiją, Čekijos Respubliką. Tuo tarpu, kai kalbame apie periferinius regionus, tai čia krizė pasireiškia labiau. Tai yra Airija, Ispanija, Italija, Graikija, Kipras, Lietuva, Latvija ir Estija. Antroji mūsų išvada yra dvi įdomios kryptis. Ir galiausiai dar trečioji mūsų išvada, tai yra krizės e, sąlygos ir recesija. Čia irgi išrinkome keturis e, kintamuosius socialinės sanglaudos du rodiklius ir galiausiai teritorinės sanglaudos dar kelis e, rodiklius ir bandėme juos e, atskirai tuos aštuonis rodiklius vertinti. E, pasirinkome du laikotarpius - prieš krizę ir krizės metu. Ieškojame koreliacijos santykio tarp tų rodiklių skirtingais laikotarpiais ir bandėme padaryti išvadas. Kalbant apie tą atsparumo faktorių, nagrinėjome žmogaus, e, žmogiškąjį kapitalą, inovacijas ir kitus dalykus. Ir priešingai mūsų įsitikinimams e, šitie e, faktoriai dėja nelabai susiję su pokriziniu laikotarpiu. Kodėl? Todėl, kad mūsų analizė dėja yra tik tai trumpo laikotarpio analizė ir jinai nėra susijusi su tuo ilgalaikiu BVP augimu. Dabar antroji studijos dalis. Tai yra atskiri e, tyrimą atskiros valstybės. Čia išrinkome Lenkiją, Bulgariją, Italiją ir Vokietiją. Keturias valstybės, e, kurios skirtingai nukentėjo nuo krizės. Ir pasirinkome du regionus Lenkijoje, du regionus Italijoje, Bazilikatai ir Kampanija, du regionus Vokietijoje, Bavarija ir Šiaurės Reino Vestfalijos regioną ir Bulgarijos du regionus. Norėjome surinkti kaip įmanoma daugiau informacijos apie skirtingą krizės pasireiškimą valstybėse. Vienas iš pagrindinių mūsų kvantitatyvinės analizės požymių buvo tas, kad Italija puikiai atspindi mūsų tyrimo e, mastą, nes krizė čia susijusi su valstybės įsiskolinimu. Krize šiek tiek suvienodino šalies viduje besivystančius ir labiau įsivyščiusius regionus, nes e, jie nukentėjo, galima sakyti, vienodai. Vokietijoje krizė ypač pasireiškė 2009 metais, tačiau e, Vokietija sugebėjo labai greitai susimti ir atsigauti. Ir e, tai susijęs su inovacijomis ir e, žmogiškuoju kapitalu, kuris ir sudaro Vokietijos tą atsparumo e, indeksą. Vokiet... Lenkijoje situacija yra šiek tiek kitokia palyginus su įsivyčiomis e, šalimis. Nes e, Lenkijos ekonomika nebuvo tokia priklausoma nuo eksporto, bet labiau nuo vidaus rinkos vartojimo. Tuo pat metu vyriausybė, Lenkijos vyriausybė nusprendė sumažinti mokesčius, siekdama didesnio vidaus vartojimo. Ir tai padėjo atsispirti krizį. Ir galiausiai paskutinė valstybė, tai yra Bulgarija. Bulgarija puikus pavyzdys, kaip e, vertinti tą teritorinę dimensiją, nes mes pasirinkome Bulgariją tam, nes norėjome iliustruoti mūsų teritorinios sanglaudos politikos e, vykdymą. Nes, kaip jūs žinote, Bulgarija labai susijusi su e, kitais regionais ir jinai priklausoma nuo eksporto, nuo e, užsienio tiesioginių investicijų. Todėl Bulgarijos atveju krizė buvo suvaldyta todėl, kad finansų sektorius Bulgarijoje nebuvo toksai išvystytas. Taigi, kokiagi čia yra taikyta sanglaudos politika? Mes pirmiausia pastebėjome, kad po krizės atsirado du dalykai. Pirmiausia, kitos sanglaudos politikos valdymas. Tačiau kitas dalykas, tie pokyčiai buvo e, įvedami tam, kad būtų įmanoma tik tai e, sumažinti krizės poveikį. Iš mūsų atliktų tyrimų, iš apklausos, iš interviu žmonės e, teigė, labai aiškiai pasisakė, kad e, sanglaudos politika yra pagrindinė priemonė išlaikyti investicijas. Antras dalykas, ką galime pasakyti apie sanglaudos politiką, jinai prisideda prie socialinės e, krizės eskalavimo, kuri buvo galima po tos ekonominės krizės. Taigi, kaip jinai turi keistis? Yra du būdai, kad e, ta pradinė sanglaudos politika pasikeistų. Pirmiausia, reikia atsiriboti nuo tų ilgalaikių nustatytų tikslų. Tai buvo visiškai logiška išvada, kadangi sanglaudos politika yra nukreipta į tuos e, netidėliotinus poreikius. Taigi yra atsisakyta tų ilgalaikių programų. Ir tai visiškai suprantama dėl to, kad e, gerokai sumažėjo e, viešasis finansavimas programoms, sumažėjo ištekliai Antras dalykas, kaip e, reikia keisti regioninę sanklaudos politiką. Tai yra būtent e, kaip įmanoma didesnis supaprastinimas, taip pat atsižvelgiant į Europos atsigavimo planą, kad būtų tenkinami bendro finansavimo poreikiai, nes tai tapo e, vietos įmonėms ir vietos valdžiai vienas iš pagrindinių iššūkių. Taigi, bandyti supaprastinti e, finansavimo sąlygas. Taip pat e, mes supratome, kad reikia ieškoti tokio bendro atsago, kuris e, gali būti diversifikuojamas priklausomai nuo regionų. Visą tai, kad būtų įmanoma greičiau įsisavinti skiriamus asignavimus. Taigi strategija pakito, pasikeitė, pasikeitė valdysena, tačiau tikslai, tie bendrėjai tikslai, tai yra skirti regionams, nepasikeitė. Nes tai yra ekonominės plėtros vystimas, regionų vystimas ir šitie tikslai nenukentėjo, taip sakant, nepasikeitė. Taigi sąnaudos politika konkurencingose regionuose nepasiteisina, kadangi jinai sutiekta spręsti tik tai e, smulkės problemas. Ir kadangi tokius regionus puikiai atspindėjo Vokietijos mūsų pasirinkti regionai, tai visiškai tapo aišku, kad ir patys tie regionai galėjo, sugebėjo atsispirti kriziai ir greitai atsigauti. Taip pat tarp valstybinės programos. Čia, palyginus su e, struktūrinio fondų finansavimu, finansavimu yra mažiau. Toliau centralizuota sistema ir konkurencingumo principai, kurie, na, šiek tiek sunkiau e, padeda ieškoti sprendimų į konkrečias problemas. Taigi, bandant padaryti kokias nors išvadas, tai pirmiausia reikėtų pasakyti, kad labai tapo aišku iš mūsų kvantitatyvinės analizės, kad sanglaudos programos turi būti pritaikomos prie regionų išsivystimo, prie regionų ypatumų ir jų e, specifikos. Antra. Būtina atsižvelgti į tai, kaip krizė pakeitė tų regionų vystimasi, kokie yra ūkio skirtumai, O tam būtina išsaugoti tokį lankstų požiūrį į regionų vystimasi ir taip pat išlaikyti tą atskaitomumo principą ir jo taikymą. Kitas dalykas, į kurį verta atsižvelgti, ypač ateityje, tai yra skirtumai tarp rezultatų ir uh, prognozių. Mes susidirime dėmesį į užimtumo, nedarbo problemas, į BVP augimą ir kitus dalykus. Tačiau yra ir tie, sakykime, tos e, optimistinės prognozės ir kitas įk dėmesys sutelkimas į tas pesimistinės programas, prognozės. Todėl tokiais atvejais, kai e, sanglaudos programos e, sutelkė dėmesį į krizės nukentėjusius regionus, tai tuomet svarbu būtinai prisitaikyti prie e, tų struktūrų, prie tų situacijų, kurios susiklosti tose regionuose. Taigi, štai tokios būtų mūsų pagrindinės išvados ir dėkoju jūsų dėmesį. Dank u wel voor uw eh, presentatie. Nogmaals. Labai ačiū už jūsų eh, pasisakymą. Tyrimas dar iki galo nebaigtas. Dar dirbama toliau. O dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms. Prašom, prašom. Labai ačiū. Norėčiau akcentuoti du dalykus iš jūsų analizės. Išklausykite, klausykite manęs, jums sakau. Jūs kalbėjote savo tyrime apie Europos ekonomikos atgaivinimo planą bet nieko nepasakėte apie rezultatą. E, jūsų nuomonė nėra teisinga. Europos ekonomikos atgavimo planui skirta beveik 6 milijardai ir buvo paimtos lėšos iš nepanaudotų sanglaudos lėšų, nepanaudotų pradžioje. Taip pat iš nepanaudotų kaimo plėtros programų beveik 5,6 e, milijardai tiek buvo tų lėšų tiksliai ir lėšos buvo ne pagal sanglaudos politiką naudojamos, bet įgyveninė energetikos, informacijos technologijų ir kai kuriems transporto projektams įgyvendinti. Dabar mes 14 metais komisijos keletą kartų prašymą pristatyti rezultatus apie plano įgyvendinimą, nes uh, jo, jo pabaigos data buvo pernai gruodžio 31 diena, bet iki šiol mes negirdėjome apie jokius rezultatus, kaip tas planas buvo įgyventas. Jūsų analizė, galvant apie šio plano kontekstą, atlikta būtent kontekste, bet gal kažkas tikrai yra negerai, lėšos buvo paimtos iš sanglaudos fondų e, šimties tvarka panaudotos tose mano minėtose srityse. Taigi, kaip, kokie rezultatai? Dabar toks mano pirmas klausimas, galvant apie jūsų analizę. Antras klausimas. Man labai labai keista, kad jūs net sekundės nepagalvojate apie skirtumus valstybėse narėse krizės metu e, kalbu apie papildomumo e, elementą, nes tai yra prievalė valstybių narių ir e, tai yra lėšos, kurios e, šalia kofinansavimo dalies turi būti numatytos. Jūs pasirinkote mm, įvairias šalis, bet jų reakcija yra skirtinga. Pavyzdžiui, Lenkija 56 procentais padidino e, savo dalį, e, Italija 23 sumažino, Graikija 22, Portugalija padidino 35 procentais. Taigi, be kofinansavimo matome, kad šalių kelias papildomumui yra skirtingas, skirtingi variantai ir tai yra kur kas rimčiau. Galvosime apie išsame analizę, kur kas rimtesnė negu jūsų analizė tai būtų. Ir trečias dalykas, aš visiškai nesuprantu, kuo pagristos jūsų išvados. Gal galėtumėte paaiškinti šiek tiek daugiau apie tos švelniuosius E, sudėtingus ir rimtus rezultatus, soft hard outcomes. Ką tai reiškia? Gal labai čia viskas filosofiškai surašyta, subalansuotas, lankstus požiūris. Ar įmanoma paaiškinti būtų paprasčiau, ką jūs nustatote, nes tyrimas yra rimtas? Ačiū. E, ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Stovauju Švedijai. Ir suprantu, kad e, Švedijos regionai gali būti palyginti su Vokietija, jeigu kalbėsime apie e, išbridimo iš krizės kelią. Gerai, kad toks tyrimas e, atliktas ir gerai, kad pristatyti rezultatai prieš baigiant apibendrinti visus rezultatus šio tyrimo. Ir e, tai e, susijęs su mūsų diskusijomis apie biudžeto daugiametės programas. E, pranešės biudžeto klausimais puikiai žino geriau negu aš apie tuos dalykus, bet iš tikrųjų mums būtina daugiau e, lankstumo užsitikrinti. Jeigu, pavyzdžiui, kažkur kyla rimta didelė krizė, mes turime turėti galimybę perskaisti lėšas greitai sureaguoti. Ir aš e, nežinau, neiš Kaip supratau, iš e, jūsų pasisakymo e, daugelis regionų turėjo tą lankstumo galimybę, galėjo perskaityti lėšas, e, lyginant su ilgalaikiu planavimu. Taigi atrodo, kad mūsų argumentai pasitvirtina dėl ilgalaikės biudžeto politikos ir daugiamečių programų. Ir regionai nėra vienodi Europoje, dėl to mums reikia niuansuoto požiūrio. Ir jeigu galvosime apie ilgalaikės strategijas, tai regionai turėtų turėti savo perspektyvą, savo požiūrį. visi regionai yra skirtingi, yra labai didelį įvairovę, mes tai taip pat turime atsižvelgti. Ačiū. Pirmiausiai norėčiau pagirti Jūs atlikus šį darbą. Man atrodo, tai labai svarbus tyrimas, mums jo labai reikia. Europoje matome, kad krize pagilino nelygybė atsirado dar daugiau socialinių teritorinių, ekonominių netolygumų, bet e, tikrai reikia Jums padėkoti už tyrimą ir noriu paklausti, kaip, e, koks Jūsų požiūris į mano šalį Portugaliją. Jūs E, rėmėtės tam tikrais duomenimis, bet man kelia surūpinimą padėtis mano šalyje, nes šiandieną Portugalija daug vargingesnė šalis, yra vis daugiau skirtumų tarp žmonių. Mes esame vieni iš skurčiausių, e, bet e, turtingi žmonės dar labiau praturtėjo 9 procentais išaugo jų turto vertė, o žmonės, kurie gyvena ties skurdo riba, jų išaugo 20 3 procentais. Ir matome, kad didėja atotrukis tarp vargšų ir turtingų žmonių ir socialiniai. Tam tikri elementai taip pat dar pagilino tą neligybę. Norėčiau paklausti jūsų, ar yra jūsų tyrime kokia nors dalis, kuri e, konkrečiai skirta Portugalijai, kad būtų galima geriau suprasti situaciją mano šalyje ir ieškoti sprendimų. Manau, kad sanglaudos politika yra svarbi mums. Uh, bet e, krizės pasiekmes yra tokios plačios, gilios, kad mums tikriausiai reikia naujų politikos priemonių, naujų gairių, ekonominių, finansinių. Tai yra nepaprastai svarbu. Sanglaudos politika atskirai negali išspręsti visų problemų mūsų dabartinis valdysenos modelis ES taip pat nėra pakankamai geras. Ačiū. Pone Sigon, labai ačiū, dėkoju Jums už šį pristatytą tyrimą. Norėčiau pakalbėti šiek tiek apie ekonominės krizės pasiekmes ir apie sanglodos politiką poveikį jai. Eurobarometre ir EPBO matėme uh, E, tam tikrus statistinius duomenys paskeltus ir e, jie rodo, kad padidėjo neligybė. Kolega ką tik kalbėjo apie e, Portugaliją, aš galėčiau paminėti Ispaniją. Taip pat yra ir mano šalyje Eurobarometras, taip pat kalba apie nepasitikėjimą vieną instituciją, pavyzdžiui, Europos parlamentu, kuris tolsta nuo piliečių. Uh, Ir e, dabar žinome, kad Ispanijoje vyks jeigu 65 rinkimai, o ES piliečiai visiškai nusigrėžė nuo ES e, projekto. E, man taip pat rūpi E, tas dalykas ir e, rūpi tai, kad mes nesugebame įgyvendinti projektų mano šaly, kurie jau buvo patvirtinti, e, nes kyla finansavimo problemų ir yra labai daug neiškumų. Ir tai reiškia didžiulius nuostolius mums, nuostolius anglodos srityje. Mano šalyje e, siekiama, kad reikia užtikrinti, kad visos programos, visos priemonės būtų skirtos tam, kad mes galėtume išbristi iš krizės. Labai ačiū. Dabar ponas Kelis. Norėčiau padėkoti Jums už atliktą tyrimą. Manau, kad yra tikrai daug įvairių minčių, apie kurias galima giliau pagalvoti Kai kurios iš jūsų pastabos pastebėjimai labai įdomus man pasirodė. Pavyzdžiui, mintis e, dėl tos. E, taip pat ne viskas buvo aišku, pavyzdžiui, mintis apie šiaurės pietų metaforą, kad ne visuomet e, viskas yra taip, kaip mes įsivaizduojame. Taip pat centras periferijas, erdvinis aspektas Tai nėra išbandyta iki galo. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, e, ką jūs apie Airiją galėtumėte plačiau pasakyti. E, skirtumai Europos Sąjungoje taip pat išaugo bet kai kuriuose šalyse viduje sumažėjo ir tai nėra labai gera išvada ES projektui, nes tai tarsi prieštarauja visai ES e, idėjai, sanglaudos politikos esmei. nes esmė buvo mūsų siekių užtikrinti, kad visi galės gyventi pakankamai gerai, bus užtikrintas kažkoks standartas gyvenimo. Ir dabar užuot e, artėję prie to tikslo, mes nuo jo tolstame. Ir dar paskutinis pastebėjimas. Jūs minėjote keletą valstybių narių, kaip jos e, brenda išbrido iš krizės bet nepasakėte, kokios šalis geriausiai pasirodė. Norėčiau paklausti jūsų, kodėl kai kurioms šalims e, geriausiai pasisekė ir kurios tai buvo šalis. Kokios šalis tikrai geriausiai susidarojo su situacija ir kurios turėtų sekti jų pavyzdžių tikrai turėsime apie daug ką pagalvoti, bet, kaip sakė kolegos, reikia dar daug ką e, pagerinti, kol galėsime sformuoti galutinės išvadas. Dėkoju. Norėčiau dabar paklausti, galbūt Europos komisija norėtų sureaguoti. Yra Europos komisijos atstovai mūsų salėje. Norėtume gauti ir Europos komisijos komentarus. Prašom, prisistatykite. Dėkui, laba diena. Dėkojame, kad galime šiandien pakalbėti apie ekonominės krizės ES poveikį. Aš dirbu Europos komisijos regionų generalinėme direktorate. Dabar mes dirbame ties šešiomis sanglaudos ataskaitomis. Tuo ataskaitų tikslas yra aiškiau išsiaiškinti, kaip ekonominės, kaip vyko ekonominė krizė Europos regionuose ir kokios tos krizės pasiekmes. Pernai, rengdami aštuntą pažangos ataskaitą, bendradarbiavome su EBPO, taip pat yra ESBAN studija, kuri skirta regionų atsparumui. Ta studija vis dar atliekama. Regiono atsparumas yra labai įdomi tema. Žinome, kad krizė nevyksta tolygiai, jinai dar nepasibaigė, bet žinome, kad užimtumui ir BVP krizė padarė labai didelį poveikį. kalbant apie finansavimą ir valstybinį viešąjį finansavimą, tas irgi labai atsiliepia valstybių situacijai, ypač e, tose valstybėse, kur ženkliai sumažėjo viešasis finansavimas. Kalbant apie atsparumą, tai yra bendra, bendras investicijų pajėgumas – tai apimtų ir viešąjį finansavimą, ir verslo finansavimą. Labai svarbu, kad šiame procese aktyviai dalyvautų vietos valdžios institucijos, kurios, kurioms tenka maždaug 60 procentų visų investicijų valstybėse narėse, bet kurios negali dalyvauti gynybos investicijose, gynybiniuose projektuose. Taigi vietos institucijoms tenka labai didelė našta. Mes kėlėme klausimą, štai kaip, kas būtų buvę be sanglaudos politikos ir be socialinių fondų. Tada visuomeninė finansavimo dalis, valstybinė finansavimo dalis būtų buvusi daug didesnė. Žiūrint į jūsų išvadas, kurios pateiktos paskutinėje skaidrėje, jos dera su mūsų išvadomis apie struktūrinę ir sanglaudos politiką, apie tai, kad šios politikos prisideda prie BVP potencialo augimo, inovacinės ir struktūrinės reformos labai svarbios regionuose. Mes manome, kad sanglaudos politika yra trikampio dalis. Trikampis susideda iš ekonominės valdysenos struktūrinių reformų. Trečioji dalis yra finansavimas ir investicijos. Ir toks finansavimas daugeliui valstybių buvo labai svarbus. Dabar rengiame šeštąją sanglaudos ataskaitą, kuri netrukus bus paskelbta ir e, labai mielai esame pasirengę pasidalinti tos ataskaitos rezultatais su jumis. Dėkui. E, toliau ponas Lambert, o po to madam Milė. Dėkui. Mano klausimas yra štai koks. Mes manėme, kad valstybės narės, kuriuom tenka didelių, mm, kurios turi didelių problemų, turėtų mažiau prisidėti mm, finansiškai prie europinių lėšų. Tai yra kofinansavimo procentas tose valstybėse narėse turėtų būti žemesnis. Kitas klausimas. Norėjau paklausti jūsų apie Europos socialinį fondą. Ar galėjote e, savo darbe išsiaiškinti, koks buvo socialinio fondo poveikis? Pirmininkė, gerbiami kolegos, daugiau e, nėra norinčių pasisakyti, dėl to kreipiuosi į daktarę Milijo, kad neatsakytų į klausimus. pirmam ponui norėčiau atsakyti taip. Yra Europos ekonomikos atgaivinimo planas. Mes tą planą žinome, bet mūsų studija nebuvo skirta išsiaiškinti, kaip tas Europos ekonomikos atgaivinimo planas buvo įgyvendintas. Mes turėjome savo studijoje panagrinėti ekonomikos krizės poveikį ES ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai sanglaudai. Jūsų klausimas labai įdomus, bet tai nebuvo mūsų darbo sritis. Vieną dalyką galėčiau pasakyti, galbūt tai jums būtų naudinga, kalbant apie Europos ekonomikos atgaivinimo planą. Mes pastebėjome, kad labiausiai naudojama plano dalis buvo lėšų laukimas, lėšų planavimas ir kuo spartesnis gautų lėšų įsisavinimas. Tas planas yra labai platus, skirtas energetikai, infrastruktūrai, bet šį aspektą, kurį jau minėjau, norėčiau pabrėžti toliau apie kofinansavimą, apie taip vadinamą papildomumo principą jūs labai teisus, jei grįžtume prie tos skaidrės, kurią aš rodžiau, kurioje yra 27 valstybės narės, ten pamatytume, kad Italijoje kofinansavimas ženkliai sumažėjo ir europinės lėšos tapo ko gero pagrindinių finansavimo šaltinių. Kai bus paskelbta visa mūsų studija, pamatysite, kad ten yra uh, visas, e, visa dalis skirta kofinansavimui. Kalbant apie tas soft outcomes and hard outcomes, galiu pasakyti štai ką, kad kiekvienas tyrimas yra ribotos apriepties. Mūsų taip pat. Mes norėjome daugiausia sustelkti tas taip vadinamas hard outcomes, tai yra BVP augimas, užimtumas, nedarbas. Kai kalbame apie užimtumą, yra tos taip vadinamos hard outcomes. Bet mes taip pat bandėme išsiaiškinti, kas skatina užimtumą. Tos priežastis būtų taip vadinamos soft outcomes. Tai yra žmonių įgūdžiai, mm, geresnės prisitaikymo prie darbo rinkos galimybės, pasirinkimas važiuoti į darbą ir panašiai. Mes labai išsamei nenagrinėjome, kas uh, didina užimtumą. Kaip jau minėjau, mūsų studija rėmėsi tomis taip vadinamomis hard outcomes. Nes mes norėjome ne mūsų tyrimo apriepti didinti, uh, o kokybę, norėjom, kad mūsų tyrimas būtų kokybiškai naudingas. Antrajam ponui, jūs minėjote lankstumą, lankstumo Lankstumas yra labai svarbu valstybėm narėm prisitaikant prie situacijų, bet lankstumas neturėtų pakengti atskaitomybei. Nereikia keisti taisyklių, lėšų naudojimo taisyklių ir kitų taisyklių, kurios mažintų skaidrumą. To neturėtume daryti Jūs minėjote, kad mm, geografinis diferencijavimas yra labai svarbus. Mums irgi taip, mums irgi tai yra svarbu, kai kalbame apie konvergencijos regionus. Bet net ir tarptų konvergencijos regionų yra skirtumai. Pavyzdžiui, Italijoje ir Lenkijoje kai kurie konvergencijos regionai yra stipresni negu kiti. Taigi mes manome, kad net konvergencijos regionuose reikia stebėti tos skirtumus, kaip ir kalbant apie konkurencingumą. Toliau kiekybinę analizę. Kaip jau minėjau, mūsų studijos viena dalis yra skirta kiekybiniai analizai, antroji dalis yra skirta kokybinė analizai ir sanglaudos politikai. Tai kalbant apie kiekybinę analizę, analizę. Mes pabandėme ją atlikti daugelį regionų, remdamėsi 24 rodikliais. Nenorėčiau čia gilintis smulkiai atskirą šalis, bet noriu pasakyti, kad toje studijoje bus duomenys ir apie Portugaliją, Lenkiją ir daugelį kitų valstybių narių. Daugelis kitų komentarų tiesiog išreiškė pritarimą mūsų išvadoms ponui Bubiko noriu pasakyti, kad džiaugiamės jūsų komentarais ir jei ši studija pabrėžia sanglaudos politikos pozityviuosius aspektus, tai pirmiausia, tai būtų regionų išlaikimas daugelio parama daugelio pramonės, e, daugeliu pramonės sektorių, kurie be sanglaudos politikos nebūtų išbridę iš krizės. Galiausiai paskutinis kalbėtojas klausė apie Europos socialinio fondo įtaką. Mes e, šioje studijoje daugiausia kalbėjome apie sanglaudos politiką, bet šiek tiek minėjome ir Europos socialinio fondo E, poveikį. Čia turiu galvoje pirmiausia socialinę įtrauką. Šis fondas ypač e, didžiausia poveikį e, galėjo padaryti socialiniai įtraukai ir kovai su skurdu. Dėkui. Dėkoju už jūsų komentarus, dėkoju, kad visi dalyvaujate šiuose diskusijose. Labai gaila, kad e, studija dar tęsiasi ir jinai nėra baigta. Jeigu iki rinkimų jūs baigtumėte savo tyrimą, tai būtų gerai, kad jūs susisiektumėte su parlamentu ir mums tą tyrimą pateiktumėte. Taigi, dėkoju poniai Milijo. Dėkoju komisijai ir visiems, kurie pasisakė. Ir dabar norėčiau perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Nežinau, ar jau yra salėje mūsų kolegos, kurie pasiruošę kalbėti, ar dar atrodo, kad jūs jau atvykote, kągi jums suteiksime netrukus žodį. Taigi ta diskusija, kaip e, įveikti krizę parlamente vyko ne kartą, koncentruojamės į finansavimo aspektus, kaip e, užtikrinti finansavimą mažoms, smulkioms įmonėms. E, ir čia mes tęsime tą diskusiją, kalbėsime apie mikrofinansų ir sanglaudos politiką. Ir čia yra trys kalbėtojai. Pradėsiu nuo ponios Izabeldė Šryver, kuri yra Europos komisijos regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato finansinių priemonių ir ryšių tarptautinės finansos įstaigos skyriaus pareigūnė. Toliau išklausysime per Ericsson, kuri Europos investicijų fondo skyriaus vado, kuris yra vadovas, ir Marija Novak asociacijos AD International pirmininkė Taigi panašu, kad visi atvyko ir žodį suteiksiu pradžiui Izabel de Šryver. Uh, to... Dėkoju kolegos už suteiktą žodį ir kad pakvietėte mane į posėdį. Norėčiau pasidalinti su jumis Jasmin tyrimo rezultatais, kuris buvo pradėtas 2008 metais. Taigi viskas prasidėjo nuo komisijos komunikato 2007 metais. Komunikatas buvo dėl mikrokreditų ir galimybių sustiprinti ES užimtumą ir ekonomikos augimą. Ir nuo to prasidėjo būtent Jasmine uh, projektas, kuris pirmiausia buvo skirtas teikti techninę paramą išrinktiems gavėjams, kurie buvo atrinkti pagal tam tikrus kriterijus. Ir antroji projekto dalis buvo skirta teikti paramą visiems e, sektoriaus atstovams per tam tikrus uh, per tam tikras struktūras. Tai yra mikrokreditų forma teikiama parama. Nors e, geros elgsenos kodeksas e, mikrokreditų srityje nebuvo vertinamas, vienok norėčiau e, tą kodeksą šiek tiek pakomentuoti, nes jis yra tarsi gairis ir šiame sektorėje įsigijo vis didesnės reikšmės. Galima sakyti, kad techniniai paramai tai yra viena iš pagrindinių techninių gairių. Taigi, mikrofinansavimui yra nustatomi standartai, nustatomos sąlygos, kurios parengtos bendarbiaujant su sektoriaus atstovais ir labai svarbu nustatyti, kurios tos sąlygų yra tenkinamos, kad būtų įmanoma teikti tą mikrokreditavimą. Tai yra skaidrumas, ataskaitų teikimas ir visa eilė kitų kriterijų ir sąlygų. Mikrokreditų e, teikėjams tai yra svarbus e, vertinimo kriterijus, nes e, išteklių mažai, kreditų e, teikiama nedaug ir paskolų teikėjai vis selektyviau atsirenka paslaugos gavėjus. Taigi, pavyzdžiui, kokios e, smulkios kreditavimo įstaigos labai džiaugiasi tuo dokumentu, teikdamos, kad štai mes turime kriterijus, pagal kuriuos galėtume įvertinti savo potencialius klientus. Toliau. 13 metais buvo parengta metodologija, metodai parengti su Selfordo universiteto atstovais ir jais remiantis analizuojama, ar tų kriterijų yra laikomasi tai taip pat yra naudojama ir vėlesnėje e, tikrinimo fazėje, kaip yra e, įgyvendinamos e, kodekso nuostatos. Tai yra a, taip pat prieinama JustMine internetinėje svetainėje, kur yra įmanoma iš karto gauti tas, tai vadinamas, ataskaitas pagal tuos liekamus vertinimus. Taigi tos e, bandomosios fazės projekte tikslai yra parengti, jie apima 8-12 metų laikotarpį. Pirmieji gavėjai jau gavo paramą pagal Jasmine projektą 2011 metais, nes e, visa procedūra aišku užtruko nuo 8 metų. Taigi mes išanalizavome e, sektoriui teikiamą paramą ir atrinktiems e, subjektams teiktą paramą. Ir buvo padarytos išvados po to vertinimo kurį atliko mm, mūsų darbuotojai. Paaiškėjo, kad Jasmine priemonė padėjo išplėtoti tam tikrus e, finansavimo kriterijus, taip pat tai padėjo išlaikyti gamybą ir e, lėšų nenutrūkstamumą. Taip pat tai leido subjektams na, susikurti visai kitokį įvaizdį klientų akise, nes jie žinojo, kad tie subjektai gavo paramą. Toliau atrinkti gavėjai, paramos gavėjai buvo net reitinguojami. Pagaliau buvo ir teikti, rengiami apmokymai, kaip tą paramą gauti. Nes prašymų tokiam finansavimui vis daugėja. Taigi prašymų e, suteikti informaciją ir e, kaip gauti tą finansavimą vis daugėja. Taip pat buvo rekomenduota, kad priemonė atsižvelgtų į socialinės dimensijas. Kaip jau mm, sakiau, yra mūsų internetinis puslapis, taip pat buvo renkta nemažai seminarų. kurie kaip buvo pageitauta, turėjo būti šiek tiek gyvesni, turintys daugiau dinamikos. Taip pat reitingavimo agentūros e, paprašė, kad tos teikiamos pas, e, e, ataskaitos būtų šiek tiek suvienodintos, kad jas būtų įmanoma aiškiau perskaityti. Kol kas e, parama buvo teikiama e, be palūkanų, tačiau e, bėgant metams paramos gavėjai turės prisidėti ir patys prie finansavimo. Tai kaip jau sakiau, pradžioje mes dėmesį sutelkime į techninę paramą. Parama mikrokreditų paslaugų teikėjams Europoje svarbu ne tik tiems patiems uh, teikėjams, bet ir potencialiems investuotojams. O taip pat nepamirškime, kad mikrokreditų paslaugų teikėjai yra tarsi ryšys tarp klientų ir didesnių kompanijų, kurios galėtų ilgainiui investuoti klientus, užmėgsti ryšius. O tie, tuos ryšius jos, tos didesnės institucijos jau turi su mikrokreditavimo įstaigomis. Taigi labai svarbu, kad e, tie mikrokreditų paslaugų teikėjai vaidintų tokį tarsi socialinį vaidmenį, tarpininko vaidmenį tarp klientų ir didesnių kreditavimo institucijų. Nes e, paramos gavėjus ir paslaugos teikėjus būtina remti. Nepamirškime, kad e, E, iš tokių finansavimo šaltinių remia vimaž 50 procentų e, darbo vietų Europos Sąjungoje. Todėl mes dirbame iš vien su užimtumo ir regio e, generaliniais direktoratais ir pastaruoju metu mm, regio generalinis direktoratas rengia tokią platformą, kaip teikti tą techninę paramą iš komisijos ir generalinis e, regi direktoratas pats nori įsitraukti į šitą e, sistemą. Taigi ateityje mes norėtume plėtoti tą platformą. Mano kolega apie tai pakalbės. Norime plėtoti ryšį tarp techninės paramos ir EPMF. Taigi dabar žodį suteiksiu kolegai Eriksonui. Uh, Labai ačiū. Dabar kviečiu per e, Eriksoną, Erika Eriksoną iš Europos investicijų fondo. E, labai ačiū, kad e, galėjote, kad suteikėte man progą pakalbėti apie uh, Progress Microfinance. Uh, pradžia yra susijusi su 2010 metais, bandžio mėnesių, tuo metu komisija kaip, kartu su investicijų fondu, kuris uh, tam progresyvių mikrofinansų iniciatyvai pradėjo veiklą. Tai yra uh, viena iš svarbiausių mūsų e, priemonių. 23 milijonai yra numatyta garantijoms ir komisija e, sukaupė 100 milijonų eurų savo ruoštų, jie e, skirti dar sukaupti 500 milijonų eurų mikrokreditams. Ir Mes 18 šalių veikėme iš 28 ir per ateinantį e, ketvirtį dar dviejose pradėsime veikti. Mes ne visose veikėme šalyse todėl, kad bandome kartu su š, per šią priemonę papildyti nacionalinės e, mikrofinansų sistemas – kurios, pavyzdžiui, finansuojamos iš nacionalinių biudžetų. Iš 500 milijonų, tikslo 200 milijonų jau bus paskirta šį ketvirtį, 40 maždaug procentų visko ir mes socialinė prasme labai e, neblogai paskirstėme finansavimą 13 metais. E, pasiekėme 90, įvykdėme 97 procentus savo tikslų. E, mes daugiausiai skiriame pagalbos kaip garantijos, kaip garantijas paskolų maždaug du trešdaliai turimų lėšų yra jau skirta finansavimo priemonėms. This, this shows uh, the, the build-up pattern of, uh, of, of our origination efforts. Jeigu pasižiūrėsime į regionus, raudona linija rodo, kur esame dabar. 2013 uh, metų gruodį tiksliau ir iki 2017 metų pabaigos 500 milijonų tas tikslas turėtų būti pasiektas tuo metu. Ir taip pat, e, jeigu pasižiūrėsite į paskolas, ne apimti, nedydį iki 17 metų tikimasi jau išmokėti daugiau kaip 46 tūkstančius paskolų. E, apie socialinį pasiskirstimą mūsų pagalbos pagal naujausius duomenis – 12690 mikroskolininkų galutinių naudos gavėjų yra, 97 procentai yra e, mūsų tikslas, kaip sakiau, 63 procentai vyrai, 30, 27 moteris. Kalbame apie savarankiškai dirbančius asmenys pirmiausiai ir mikroįmonės dėl paramos bedarbiams. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas, daugiau kaip 50 procentų buvo arba bedarbiai, arba neaktyvūs tuo metu, kai gavo mikrokreditus pagal mūsų informaciją dėl darbo vietų kūrimo poveikio. Iš ankstinė kol kas duomenys egzistuoja. E, kai kuriems tarpininkams poveikis yra gana nemažas. Pavyzdžiui, Lenkijoje mm, daugiau kaip 40 procentų padidėjo darbo vietų kūrimo potencialas pradėjus e, naudoti šią priemonę. Apie tiksinės grupės daug galutinių naudos gavėjų yra mm, naujos įmonės E, veikiančios mažiau kaip trejus metus ir daugiau kaip 60 procentų yra tokių, 44 procentai veikia mažiau negu metus, kai kurie mūsų partneriai e, daugiausiai e, teikia pagalbą naujoms įmonėms. Dėl išsilavinimo skolininkų jis yra labai nevienodas. Matome, kad kai kuriais atvejais pagal e, vieną priemonę Bulgarijoje trečdalis e, skolininkų tik tai pradinį įsilavinimą turi, neturi aukštesnio įsilavinimo. Ir tarpininkai savo, kad e, Romų mažuma Bulgarijoje naudojasi šią galimybę, Portugalijoje beveik šimtas procentų žmonių, kurie naudojasi mūsų parama, turi aukštesnį arba aukštą įsilavinimą. De, Jau kalbėsime apie amžių, mūsų tikslas yra paremti pirmiausia jaunus verslininkus, nors pagal priemonę matome, kad 6 procentai tik tai žmonių yra jaunesni negu 25 metai. Jeigu pažiūrėsime į tarpininkus, tai keli iš jų daugiau kaip 20 procentų skiria paramą tai kategorijai iki 25 metų. Jeigu žiūrėsime į mažumų grupės, e, 2 procentai e, tik tai e, pasisakė, kad priklauso mažumai, bet manome, kad tai nespindi realios patirties. Nežinome, kad kai kurie tarpininkai kaip tik ir e, e, akcentuoja paramą toms mažumų grupėms. Mes matome, kad kai kurie e, tarpininkai tikrai labai neblogai su, bendrauja su mažumomis, pavyzdžiui, Slovenijoje ir kitur. Izabelė kalbėjo apie Jasmine TA. Jeigu pasižiūrėsime į naudos gavėjus, kurie gavo tą TA, tai yra techninė pagalba, e, kaip garantijas ar kitokias priemonės, e, tokių skirta, para, tokios paramos atveju yra e, labai daug. Tačiau jeigu neatitinka tinkamumo reikalavimų mūsų tam tikri e, pareiškiai, tuomet mes e, skiriame techninę pagalbą, kad e, galėtume jiems padėti. Galiausiai, ką galėtume patobulinti, norėtume akcentuoti mūsų programos, testinę programą, socialinių inovacijų programą. Mes norime sustiprinti paramą nebankinėms finansų įstaigoms. Dabar dirbame su bankinėmis ir nebankinėmis įstaigomis ir matome rezultatus, jeigu kalbėsime apie įtraukti, pavyzdžiui, teikiant mikro parmas ir e, nebankinės įstaigos yra geresnės šiuo atveju, jos geriau tinka mūsų tikslus ir stiprinsime šį elementą. Taip pat matome, kad e, rinka paskolų yra labai nevienoda ir labai sunku vieną standardizuotą produktą e, siūlyti ES. Mes, kaip na, pradėjome nuo keletos 5-6 produktų ir paskui gal sumažinsime skaičių tai bus garantijos, e, aukštesnės kategorijos e, paskolos ir parama e, tur įstatiniam kapitalui. Ir mums taip pat reikia tam tikrų naujų idėjų, galvoti, kaip sukurti naujus produktus, kurie atitiktų mikrofinansų rinkos poreikius nes kai kurios e, įstaigos e, turi tokią teisinę formą, kuri neleidžia joms e, išleisti akcijų. Ačiū, dabar pakviesiu ponę Novak pasisakyti ir pakalbėti apie jūsų instituciją. Dėkoju. dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į jūsų komiteto posėdį. Aš kalbėsiu ne apie pačias priemonės, bet apie rinką ir strategiją, nes mano nuomonė tai yra svarbu sanglaudos politikai. Pirmiausia, mikrofinansai turėtų atitikti Europos ekonomikos ir sanglaudos politikos būsimuosius poreikius. 92 procentai Europos įmonių yra mikroįmonės, kurios yra mažiau negu 10 darbuotojų. Ir taip pat yra dar tas neformalusis sektorius – kuris nėra labai gerai žinomas, bet jis egzistuoja ir jo buvimą rodo mm, tas 10-15 procentų trūkumas BVP. Ir galiausia, paskutinis rodiklis yra kad maždaug 28 milijonai gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Ir čia taip pat įtraukiami iš šį rodiklį ir bedarbiai. Žiūrint į ateitį, ką reiktų pabrėžti, yra e, tendencijos susiję su naujų technologijų naudojimu, su paslaugų sektoriaus plėtra ir su gerovės valstybės reforma. Visa tai atveda prie mažų gamybinių padalinių, o ne didelių gamyklų. Ir dėl to šioje naujoje ekonomikoje, šiame naujame ekonomikos modelėje mikrofinansavimas įgyja vis svarbesnį vaidmenį. Čia matote dvi kreivės, jos parengtos pagal Prancūzijos statistinius duomenis. Žalioji kreivė rodo užimtumą paslaugų sektoriuje, o raudonoji kreivė rodo užimtumą trečiuosiuose sektoriuose, trečiajame, tretinėme sektoriuje ir matote, kad bent jau Prancūzijoje vis dar tebeinama link tolesnės paslaugų sektoriaus plėtros. Tai reiškia, kad gamybiniai paslaugų padaliniai yra maži ir mikrofinansų vaidmuo yra svarbus. Izabelė paminėjo, šią mikrofinansų iniciatyvą, kurios tikslas didinti užimtumą, tai regionų generalinio direktorato iniciatyva. Aš dalyvavau rengiant šią iniciatyvą kartu su Filip Delvo, kuris pakeitė ponę Dešriver ir ponę, poną Šulę kurie savo ruoštų pakeitė prieš tai su mm, šiuo dalyku dirbusius kolegas. Ši iniciatyva remiasi keturiomis pagrindinėmis kryptimis. Ir tai keturiomis pagrindinėmis stipriosiomis pusėmis. Pirmiausia, tai institucinės plėtros vystimas. Tai yra sudėtinga padaryti daugelie šalių dėl bankų monopolijos, dėl palūkanų e, reguliavimo nuostatų. Vienintelis dalykas, kuris yra padarytas, tai rinkos generalinio direktorato suorganizuota konferencija, kuri buvo labai naudinga ir labai svarbi. Uh, Bet kadangi sprendimus šioje srityje priima valstybės narės, galime tik pasakyti, kad e, tie priimti sprendimai turėtų taip pat numatyti galimybę keisti teisinę aplinką ir galimybę keistis gerąją praktiką. Kitaip mikrokreditų priemonės negalėsime vystyti. Toliau, verslo klimato kaita skatinant verslumą. Čia irgi yra nemažai, kri, nemažai kliučių, kurias yra sunku nugalėti. Teisinė aplinka daugelie valstybių narių yra tokia, kad jinai palanki didelėm įmonėm Aš labai atsiprašau, skaidrės vis dinksta iš ekrano. Galbūt technikai galėtų užtikrinti, kad taip toliau neatsitiktų. Dėkui, pirmininkė, tęsiu. Taigi, kaip jau minėjau, įstatymai daugelį valstybių narių yra palankesni didelėm įmonėm, didelėm darbdaviam ir nėra pritaikyti savarankiškai dirbantiems asmenėms arba mikroįmonėm. Pateiksiu vieną pavyzdį. Prancūzijoje netaip seniai buvo primtas įstatymas reglamentuojantis savarankišką darbą. Jis tiesiog supaprastino sistemą ir leido tokiem asmenim mokėti socialinios įmokas ne prieš jiem gaunant pajamas, o kai jau tos pajamos yra gautos. Ir to įstatymo dėka per keletą metų buvo išregistruota milijonas naujų įmonių. Taigi matote, koks tinkamos teisinės aplinkos poveikis galėtų būti skatinant verslą. Ir norėčiau pasakyti, kad ne tik Europos komisija, bet ir Europos parlamentas galėtų prisidėti prie tų palankesnių sąlygų verslui kūrimo. Trečioji kryptis yra keitimasis gerąją praktiką. Izabelė tą jau paaiškino. Galėčiau tik vieną dalyką pridurti. Be MFI pajėgumų stiprinimo, kas yra labai svarbu, kitas svarbus dalykas yra galimybė gauti lėšų iš e, struktūrinių fondų verslo plėtojimui. Labai svarbu palengvinti tą galimybę, pagerinti tą galimybę pasinaudoti struktūrinių e, fondų lėšomis. Ir galiausia, paskutinis svarbus aspektas. Tai yra papildomas kapitalas nebankiniams institucijoms. Ponas Per Erik Eriksonas pristatė savo pranešime, kaip vyksta darbai šioje srityje noriu dar kartą pasakyti, kad tai, kas atlikta, yra labai svarbu. Bet ne visuomet tai atspindi mikrofinansinių priemonių realybę. Toksai pritrenkiantis pavyzdys pusė Europos MFI suteikia mažiau nei 50 paskolų per metus. Tai reiškia, kad tai yra labai smulkios struktūros, per smulkios struktūros. Taigi tie mikrofinansų tarpininkai MFI yra per smulkus. Tai yra svarbu. Tuo būdu ši sistema nepritaikyta problemų sprendimui. Finansinės įstaigos paprastai labiau orientuojamos, orientuojasi į skolas nei į statinį kapitalą, nesiorientuoja į kaštų padengimą. Ir kalbant apie tas besikūrenčias įmonės, turiu omeny tarpininkų besikūrenčias įmonės, o ne galutinius naudos gavėjus, tie tarpininkai vis dar labai sunkiai prieina prie finansinių, lė, e, finansinių šaltinių. Taigi užbaigdama galėčiau pasakyti, kad mikrokreditai yra priemonė, kuri orientuota į ekonomiką, jinai galėtų tapti viena pagrindinių sanglaudos politikos priemonių. Mikrofinansai orientuojami į žmonės, kurie, į asmenys, kurie yra sunkioje ekonominėje situacijoje, jie skirti jaunimui, e, nori skatinti socialinę įtrauką. Esama mikrofinansų priemonė iš tiesų leido mum gerokai paeiti pirmin, bet ją reikia dar labai plėtoti, tobulinti, kad jinai geriau atspindėtų realybę ir tuos poreikius, jeigu pažiūrėtume į skaičius, nuo 2010 metų progreso priemonė paremė 9 tūkstančius verslininkų. Bet jei palygintume tą skaičių su skaičiumi gyventojų, kurie yra bedarbiai arba kurie gyvena žemiau skurdo ribos, tai yra tik lašas jūroje. Taigi, dar labai daug ką galime nuveikti, toliau plėtodami šią priemonę, leidžiančią kurti daugiau darbo vietų, teikti paskolas ir galėsiančią užtikrinti geresnę regionų ir ekonominę sanglaudą. Ne viską, aišku, gali padaryti Europos komisija ir Europos parlamentas, bet tiek Europos komisija, tiek Europos parlamentas gali padrasinti, paspausti valstybių narių vyriausybės, kad jos suprastų mikrofinansavimo priemonės svarbą, kad jos suprastų tų mikrokreditų potencialą kad atvertų kelius nebankiniams ekonomikos veikėjams dalyvauti ekonominėme gyvenime ir kurti gerovę. Dėkui. Like open... Dėkuoju dabar Konstancija Kreil pasisakys. Ačiū labai už šitas įžanginės pastabas, už jūsų išsakytą nuomonę. Jūs kalbėjote, kad finansų instrumentas yra labai svarbus sanglaudos politikos įrankis. Išklausiusi jūsų turėčiau du klausimus. Norėčiau sužinoti, kokią jūs turite patirtį apie jūsų minėtus e, finansavimo lygius. O antras klausimas yra dėl antrojo pranešimo. Kokia yra mikrokreditavimo, kokie poreikiai? Arba kas dabar, kokios dabar yra mikrokreditavimo apimtis? Išklausiusi paskutinio pranešimo, turėčiau dar ir trečiąjį klausimą. Kaip suprantu, yra tikrai daug subjektų, kurie negauna, neturi galimybių gauti to mikrokreditavimo. Todėl kokia jūsų nuomonė, ar yra dar erdvės tobulėti ir keisti situaciją? Aš pati, sako pirmininkė, norėčiau pridurti kai ką. Kai, jūs, kai vyksta darybos dėl finansinio instrumento ir Kai mes kalbėjome su komisija, tai komisija mane užtikrino, kad e, šitas instrumentas tikrai yra puikus e, rinkoje, todėl tai praktiškai atsako į tą jūsų Konstanciją klausimą. Dėkuoju pirmininkė. mikrokreditavimo klausimą mes e, Vokietijoje tikrai sprendžiame pakankamai aktyviai, kuomet e, bedarbiams yra suteikiamas galimybės kurti savo nusavas įmonės ir susikurti patiems užimtumo vietą bankrutavusiams įmonėms taip pat e, siūlomos įvairios galimybės e, gauti finansavimą, kurti iš pradžios e, naujas vietas. Tai taip pat priemonės, kurios taikomos darbo biržoms. Ir tam tikra prasme ta politika pasiteisino, nes įmonės kitas įk ir atsistodavo ant kojų, kitas įk gal ir likdavo subankrutavusios. Kitas instrumentas e, teikia finansavimą asmenims ar įmonėms, kurios, kurių e, projektų vertė neviršio 10 tūkstančių eurų. Tie projektai kitas įk išsiplėtodavo į labai sėkmingą verslą. Antai dabar mes išklausėme, kad šitas mikrofinansavimas e, skirtas yra tik tai nedideliems projektams. Kas tuomet vyksta su dideliais projektais? Nes jeigu mūsų pagrindinis tikslas yra vis dėlto užimtumas ir darbo vietų kūrimas, tai mes taip pat norėtume, kad e, pagal tą programą mikrokreditavimas išliktų ir būtų teikiamas ir e, individualiems asmenims, kurie kuria įmonės. Galbūt bedarbiai ir neturi pakankamai išsilavinimo įgūdžių, sugebėjimų kurti savo įmonės, nesuvokia mokesčių sistemų vingrybių ir tokiais atvejais būtina tokius iniciatyvius bedarbius galbūt apmokyti ir suteikti reikiamų žinių. Tai yra vienas iš esminių dalykų, nes priešingų atveju na, visa sistema tiesiog sugriūtų ir nepasiteisintų. Todėl man labai svarbu, kad tose vietovėse, kur bedarbystė yra didžiulė, būtų išsaugotas, išlaikytas tas mikrokreditavimo srautas, nes Jeigu bedarbiai ir kiti piliečiai gaus žinių, turės galimybę įgyti tą išsilavinimą ir informacijos apie tą mikrokreditavimą, tai jie galbūt ir kurstas įmonės. Kalbant apie bankus, apie kreditavimo institucijas, kurios dirba regioniniu lygmeniu, ypač pastaruoju krizės laikotarpiu, tai bankai sugebėjo išlaikyti kreditavimą smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Būtent tokie bankai, žinoma, nukentėjo mažiausiai nuo finansinės krizės palyginus su didžiaisiais bankais. Nepamirškime ir pastarosios aplinkybės. Kai vyko diskusijos dėl ilgalaikio finansavimo žaliosios knygos, tai kalbėjome apie regioninės bankininkystės sektorių ir jo vaidmenį. Galbūt e, tai neatsispindėjo galutinėme komisijos dokumente, bet mes laikėmės nuomonės, kad MVI ir regioninės kreditavimo įstaigos privalo suvaidinti svarbu vaidmenį. Jeigu tam mes pasitelktume struktūrinių fondų lėšas, tai turime nepamiršti, kad mokymai turi būti teikiami, turi jiems būti skiriama veikla ir taip pat nepamirškime regioninių bankų mūsų šioje sistemoje. Dėkoju, atrodo, kad niekas klausimų daugiau užduoti nepageidauja. tai kreipsime, kreipsime to į prelegentus, bet aš pati dar norėjau štai ką pakomentuoti. Jeigu jūs sudarytumėte sąrašą tų faktorių, kurie kliudo mikrofinansavimo sektoriaus plėtrą Europos Sąjungoje, turint omenyje, kad yra tie finansavimo poreikiai, tai ką jūs į tą sąrašą įtrauktumėte, kokios tos didžiausios kliūtis, sunkumai, kad e, kliūdantis mikrokreditavimui. Ir kitas mano klausimas, ar šiandieną mikrokreditavimą jūs suvokite kaip galimybę, priemonę į darbo rinką pritraukti naujų e, bedarbių. Jūs teigite, kad e, tokioms struktūriniams problemams spręsti mikrokreditavimas gali būti viena iš išeičių sprendimų šiame krizės laikotarpyje. Taigi kreipiuosi į prelegentus e, ir prašyčiau, kas norėtų Dar matau, kad Jokimas norėtų trumpą komentarą pasakyti. Taip, aš trumputį klausimėlį norėčiau užduoti. Taip, mes kalbame tikrai ne apie didelius pinigų srautus ir nepamirškime, kad e, turime sumažinti kaip įmanoma biurokratinę naštą, nes jeigu tos administracinės procedūros bus ilgos ir sudėtingos, tai, tai tiesiog sumažins to mikrokreditavimo patrauklumą. Taigi jos turėtų būti protingos. Arba reikia teikti pagalbą, kad ta visa administracinė procedūrinė dalis e, vyktų sklandžiau. Taigi, ačiū Jochimo ir kreipiuosi į mūsų tris prelegentus, kas norėtų pradėti. Ponas Eriksonas. Thank you. Um... Dėkoju, pirmininkė. Taigi vienas iš klausimų, kaip suprantu, kalba apie tuos apie paskolų negražinimą. Koks nuošimtis tokiu atveju. Tai, na, mūsų patirtis rodo, kad nuo 12-25 procentų iš teiktų kreditų nėra sugražinami. Tai yra prarasti pinigai. yra ir tam tikras paklaidos lygis, bet jis nedidelis. Na gal aš suteiksiu konkretų pavyzdį. Buvo kalbėta apie tą paklaidos. Taigi buvo kalbėta apie klaidų arba paklaidos tą lygį ir projektuose ir Taip pat klausta buvo apie sėkmingą verslą arba nesėkmingą verslą. Taip sutinku, kad e, būna verslininkų, kuriems pasiseka, kuriems ne, tačiau e, tas e, klaidos lygis nėra didelis. Europos lygmeniu Jeigu suprantu jūsų klausimą, tai jūs kalbate apie tai, kad kažkas, sakykime, pradeda kūrę naują įmonę, kuri veikia vienerius metus, o paskiau trūksta informacijos apie mikrokreditavimo srautus ir tolimesnę plėtrą. Taigi, taip, trūksta tos informacijos, tačiau yra tie klientai, kurie plėtoja verslą, tačiau po vienerių metų tie kontaktai dažniausiai nutrūksta ir nežinia, kuo viskas baigėsi. Todėl, nežinau, ar aš teisingai atsakiau jūsų klausimą, ne, panašu, kad ne. Na tikriausiai jūs negalite mums duoti aiškaus atsakymo, nes jūs kalbate apie tą klaidos e, galimybę viešosiuose pirkimuose ar kitose procesuose, tai čia tai tikrai nesusijęs su mikrofinansų institucijų klaidos lygiu. Na, klaidos lygis šioje vietoje turėtų būti nulinis, mano supratimu, nes e, mikrokreditavimas yra skirtas verslo ir pagal e, apibrėžimą tas finansavimas yra toks, kuris neviršia 25 tūkstančių. Tai ta prasme mūsų tas klaidos lygis yra nulinis. Buvo ir kitų klausimų dėl e, paklausos. dėl tam tikrų instrumentų, tai mes galime pasakyti, kad turime tam tikrų geografinių apribojimų. Tas poreikis nėra vienodas visoje ES. Ta, ta paklausa, mikrokreditavimo paklausa, pažiūrėjau, Rumunija yra šiek tiek didesnė, bet yra kitas dalykas, kiek mes galime jo suteikti, pažiūrėjau, Italijoje, Lenkijoje ir Spanijoje ta paklausa tikrai yra didesnė, kuriai mes galime e, atsakyti. O kitose valstybėse tos paklausos iš vis nėra. Bet tą paklausą mes sužinome iš e, tarpininko. Nes, e, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse net nėra tokio mikrofinansavimo institucijų, todėl tam mūsų turima informacija yra gaunama iš banko. Taip pat, jau gerai supratau, buvo klausimas dėl tų tarpinių priemonių, kaip pasiekti tos kreditavimo institucijas. Tai taip mes ieškome galimybių bendradarbiauti su kooperatyviniais bankais, nes pastarėjai bankai tikrai turi daug kontaktų su vietos e, e, klientūra, ypač tose vietose, kur didieji bankai informacijos įprieigos neturi. Toliau, kliūtis. Kliūtis tolimesniai mikrokreditavimo plėtrai. Manau, vienas iš svarbių aspektų, kurį galėčiau paminėti, yra toks. Būtina kurti tokią rinka, į kurią būtų įtraukiami ir privatus investuotojai. Nes nacionalinės mikrofinansavimo sistemos yra tikrai subsidijuojamos ir tai neužtikrina sektoriaus ilgalaikiškumo ir pol, galbūt politinė prasme jos yra ir teisingos, tačiau ilgalaikių požiūrių kai kuriuose šalise tai net kelia problemą. Kitas e, dalykas, kai palūkanų norma yra aukšta, tai mikrokreditavimo sistemų taikymas kitas įk yra suprantamas kaip rizika. Bet e, čia mes turėtume akcentuoti ne kainą, bet e, paskolų prieinamumą. Jeigu ir įmanoma kalbėti apie mikrofinansavimo sektoriaus pelną, tai nepamirškime, kad yra ir tam tikros lubos. Nes yra ir administracinės išlaidos, kurias prisėma mikrofinansavimo paslaugų teikėjai, nepaisant to, kad tos paskolos teikiamas paskolos yra nedidelės. Taigi tas įktai net neapsimoka. Nešyvė. Atsakysiu į klausimą apie naująjį reglamentą. Aš sakiau, kalbėdama, e, kad turime, rengėme dabar techninės pagalbos platformą. Jos tikslas yra e, padėti valdančioms institucijoms, motivuoti jas, e, paremti finansinės priemonės, mikrokreditavimą ir tuos klausimus e, reikia svarstyti su valdymo institucijomis, tarnybomis. Ir tai yra e, įrašyta. Mes, e, galvodami apie techninę pagalbą, įtrauksime ir tas valdymo įstaigas. Dėl jūsų klausimo apie, ar tai ir mikrokreditavimas leidžia traukti jaunus žmonės. Gal ponė Novak mane papildys. Aš e, žinau, kad yra daug pavyzdžių, kai galima padėti jauniems žmonėms, nes anksčiau, pavyzdžiui, žmonės neturėjo jokių galimybių skolintis, nes jie neturėjo galimybių kreiptis į e, E, banką, pavyzdžiui, Mikrostar Briuselėje veikia mm, viena iš tokių galimybių. E, viena jauna moteris galėjo pradėti verslą gavusi mikrofinansavimą. E, moteris, kuri šiaip neturėjo kitokių galimybių, e, ji turėjo mažą kūdikį, o taip pat kitas žmogus galėjo pradėti e, floristikos verslą. Dar aš pasakysiu apie verslo plėtros paslaugas ir mokymą. Iš tikrųjų yra nepaprastai svarbu žmonėms, kurie neturėję darbo yra tam tikrą laikotarpį ir kurie prarado įgūdžius. Taigi nepaprastai svarbu tiems žmonėms yra padėti. Labai svarbu e, padėti tiems žmonėms užtikrinti mokymo paslaugas, administracinę paramą. Ir taip pat sutinku e, su tuo, kad Europos kontekste Afrikoje, pavyzdžiui, Azijoje yra kitaip, gal net paprasčiau. Žmonės užsima tradicinė veikla, nėra kokiu nors teisinių suvaržymų, taip pat ir socialinės apsaugos. Mūsų šalyje viskas yra gana sudėtinga. Ir vienas iš svarbių dalykų būtų supaprastinti e, galimybės pradėti naują įmonę, sukurti naują įmonę. Tai būtų labai svarbus sprendimas, kuriant darbo vietas. Taip pat E, būtų sumažintas ir šešėlinis e, sektorius tokiu būdu. Dėl mikrokreditų pažeidžiamums grupėms. Tai labai svarbu, nes e, paprastai tokie žmonės negali naudotis banko paslaugomis. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra 30 tūkstančių mūsų aktyvių klientų, 200 tūkstančių darbo vietų per savaitę sukūriama. 5 procentai iš mūsų klientų yra Romų kilmės asmenys. Aš neprisimenu tikslių dabar skaičių, bet daug yra labai jaunų žmonių, ir turime specialią programą vargingose bendruomenėse jauniems žmonėms, ar tai būtų imigrantai ar imigrantų vaikai. Ir yra numatomos tam tikros priemonės, pavyzdžiui, pra, tam tikras verslo pradžiamokslis, kaip įkurti verslą mokome. Uh, Antras elementas yra finansavimas mikroįmonėms kurti. Ir trečias dalykas - pagalba, konsultacijos, e, kurias teikia pirmiausiai savanoriai, tam, kad būtų galima padėti tiem žmonėms sėkmingai verstis. Taip pat norėjau pasakyti kai ką apie blokuojančius elementus, apie problemas. Nėra taip sunku besivystančiose šalyse veikti. Nes bet šiaip pas mus yra gana sudėtinga, nes e, e, jeigu kreditų e, galima imti už 8 procentus, tai mikrokreditams iki 20 procentų palūkanos numatomos ir dėl kultūrinių priežasčių Europoje neįmanoma užtikrinti mikrofinansavimo. Neįmanoma taikyti tokių pro... palūkanų katalikiškose, protestantiškose šalyse žmonės mano, kad e, aukšta palūkanų norma yra visiškai neįmanoma. Pietų šalyse, kas yra įmanoma, paskolos yra labai mažos, nes palūkanos trumpalaikės taip pat yra labai žemos. Jeigu trumpalaikė paskola išduodama, tai mm, palūkanos paprastai būna labai žemos. Tačiau Europoje mes irgi galėtume kai ko pasimokyti. Pasižiūrėkime į Prancūziją. Jeigu kliento paklausia, ar jie mokės 20 procentų, jie pasakys taip, nes man yra svarbiau gauti kreditinių lėšų, e, nesvarbu aukštą palūkanų normą, o mes, dirbdami su keliais bankais, kurie refinansuoja mūsų veiklą, ar tai manoma, jie sako, ne, nes tai pakenktų bankų įvaizdžiui tokios palūkanos. Ir e, žmonės tarsi nenori to priimti. E, galima pasakyti, kad gerbavo valstybėse e, visuomenė yra nepasirengusi taikstyti su mikrokreditais, kurių palūkanos būtų 20-30 procentų. Ir tai yra labai rimta problema. Taip pat e, mikrofinansų tarpininkai turi galvoti apie finansinės apie tai, kaip e, jiems reiktų padengti savo sąnaudas. Tuo pačiu jie turi galvoti, e, kaip siekti socialinių tikslų Ir tada pirmiausia galvome apie tos socialinius tikslus ir kaštai išauga per nelik smarkiai. Arba jeigu galvojama tik tai apie MVI, arba apie projektus, kurių vertė ne 15, bet maždaug 150 tūkstančių eurų, tada problemų nekyla, norint pasidengti sąnaudas bet tokiu būdu yra nusigręžiama nuo e, nepasiturinčių klientų, kurie dažniausiai kreipiasi dėl mikrokreditų. E, Dar pastebėjimas e, reaguojant į jūsų klausimą apie mikrokreditų plėtotę. Kokios yra didžiausios problemos? Manau, kad E, ketvirtasis etapas labai svarbus. Tai yra globali strategija. Negalima kažko vieno daryti ir pamiršti apie kitus, nes iškart iškyla kliūčių. Man šiuo metu būtų, mm, atrodytų, kad svarbiausias dalykas yra pakeisti teisės sistemą, teisinę struktūrą ir keisti visuomenės požiūrį. Pastaraisiais metais jau pasikeitė nuomonės visuomenėje, bet kol kas manoma ir toliau, kad Europa yra regionas, kur žmonės turi turėti darbą, kur turėtų gauti gerus atlyginimus, o e, jeigu žmonės neturi darbo, tai valstybė turėtų juos išlaikyti. teikdama įvairiausią paramą. Reikia keisti įstatymus ir taip pat reikia keisti visuomenės požiūrį, supratimą. O e, kad tai pavyktų, reikia nepaprastai daug komunikavimo, informacijos, reikia kalbėti apie e, pažangėją praktiką. Ir reikia, kad jos būtų daugiau, tokios informacijos būtų daugiau internete ar e, kad ji būtų teikiama kitais būdais. Bet tai yra patys svarbiausi dalykai. Kol kas mes ne tiek krizės etapą išgyvenam, bet esminių pokyčių Europoje etapą. Ir mes turime galvoti apie naują ekonomiką ir neturėtume prarasti e, privalumų, kurie yra su to susiję. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Norėčiau padėkoti visiems jums manome, kad bandant užtikrinti augimą Europoje, sukurti daugiau darbo vietų, labai svarbu yra veikti vietoje, užtikrinti sanglaudą. Tai prasideda pačiu žemiausių lygmenių, mikrofinansų priemonė galbūt tikrai galėtų būti labai naudingas dalykas ištinant Europos e, ekonomiką ir mes turėtume ateitie žiūrėti daugiau į sąnaudos politikos potencialą, sistemą, siekiant sustiprinti augimą per mikrofinansavimą. Labai ačiū Jums ir tikėkime, kad Europos komisija taip pat imsis iniciatyvos, nes mes negalime vieni visko padaryti, jūs e, e, kalbėjote apie šalis, tikriausiai e, nekalbant apie politinę e, valią, bet ir kitos sąlygos nėra pakankamai gerai išplėtotos tam, kad būtų galima pradėti teikti daugiau mikro paskolų. Komisija dėrėsis dėl partnerystės sutarimų ir e, operacinių e, programų, veiklos programų turėtų e, atsižvelgti pakankamai į mm, mikrofinansavimo elementą. Ir parlamentas taip pat pritars tokiems veiksmams. Šį darbo tvarkės klausimą jau išnagrinėjame, pereisime prie penktojo punkto. Okay, so like to, to to five, is... Taigi, eikime prie penktojo punkto. Komisija yra, Nikolas irgi yra, yra pranešėjas taip pat salėje. Čia pagal šį punktą turėtume apsvarstyti komisijos deleguotą į reglamentą. Norėčiau jūs trumpai informuoti, kad Šis reglamentas parlamentui 3 kovo buvo pateiktas elektroniniu paštu. Visi jį gavote. Turime du mėnesius jam prieštarauti, taryba irgi. Taigi, tas terminas yra nuo 3 kovo iki 3 gegužės. Yra prašymų tą terminą pratesti. Jei mes kaip regionų komitetas norėtume prieštarauti tokiems deleguotiesiems aktams, tai, tai reikštų, kad mes turime priimti rezoliuciją, e, dėl kurios tada turėtume balsuoti per kitą mūsų posėdį, kuris būtų balandžio pirmą. Ir tada atitinkamai plenarinėje sesijoje uh, balandį, antroje plenarinėje sesijoje balandį. Kol kas galiu pasakyti, kad dar negavome reikalavimo iš ko nors, kad būtų prieštaraujama tiems deleguotėsiams aktams. Šiandien vyks diskusijos. Jei bus poreikis prieštarauti tiem deleguotėjim aktam, tai tada tą prieštaravimą turėtume pateikti kaip pagristą nuomonės projektą ir atitinkamą rezoliucijos projektą. Po mūsų diskusijų šiandien nustatysime, koks yra tas galutinis terminas mm, tai e, pagristai prieštaraujančiai nuomoniai, tos prieštaraujančios nuomonės projektui pateikti. Jei per tą terminą nebus tokių prieštaravimų pateikta, tai po dviejų mėnesių tas reglamentas e, galės būti primtas. Pirmiausia, ponė Konstans. Dėkui, ponė pirmininkė. Jūs organizacinę pusę šio reikalo pakankamai išsamei pristatėte galėčiau tik pasakyti, kad gruodį gavome pirmą šio deleguotojo reglamento variantą. Tai buvo projektas ir iš jo tada galėjome suprasti, kokie tie deleguotieji aktai pagal šį deleguotąjį reglamentą būtų. Bet kuriuo atveju tie deleguotieji aktai turėtų būti kuo greičiau priimti, kad būtų galima vykdyti operatyvinės, operacinės programas ir apskritai, kad galėtų veikti mūsų sanglaudos politika. Galbūt ne visi dar įsiskaitę į šį deleguotą į reglamentą. Tai aš pabandysiu šiek tiek uh, akcentuoti, kokie svarbiausi dalykai tai yra. Pirmiausia, tai yra finansinės korekcijos, finansiniai pakeitimai remiantis finansinėmis taisyklėmis ir tai yra susiję su valdymo išlaidomis. Taip pat šiuose deleguotose aktuose būtų kalbama apie audito institucijų veiklą, apie audito užduotis, audito seka ir taip toliau. Taigi šie deleguotieji aktai būtų skirti patikslinti ir apibriežti dalykams, kurie yra pagrindinėme reglamento tekste, nurodant, kaip tos nuostatos bus įgyvendinamos. Jau vyko rimtų diskusijų ir vienas iš dažniausiai pateikiamų klausimų yra susijęs su trim priedais, kurie yra prie šio deleguotojo reglamento pasiūlymo. Trečiajame priede yra kalbama apie registruotinus ir saugotinus duomenis. Bet aišku, tai nėra vieninteliai klausimai, kurie kyla, yra labai daug klausimų, kurie kyla. Mūsų pagrindinis klausimas komisijai būtų toks, ar komisija negalėtų paaiškinti, kodėl jai nepavyko tų klausimų skaičiaus sumažinti. Pavyzdžiui, žvėjai ir tie, kas prižiūri žuvivaisos telkinius – kaip jiem bus atsakyta į klausimus susijusius su tam tikrais biurokratiniais aspektais. Taigi norėčiau paklausyti, kodėl pareiškėjams pateikiama tiek daug klausimų, kodėl tas klausimų skaičius nėra mažesnis. Du pranešėjai dalyvavo rengiant uh, šį pranešimą. Niekas, aišku, nenori atmesti šio komisijos deleguotojo reglamento ar jo iš esmės keisti. Aš, ko gero, kreipčiausi į komitetą, kad komitetas pritartų šiam komisijos deleguotojam reglamentui, nes turim nelaukti, neturim laiko Žinome, kokia yra visa procedūra ir negalime laukti iki rugsėjo, jei mes atmestume šį deleguotą į reglamentą. Tada užsitęstų procedūra ir toliau svarstymas tęstųsi tik rugsėjį. Mes negalime to leisti, nes kitaip veiklos programos pagal sanglaudos politiką negalėtų būti vykdomos o nepatvirtinus tų veiklos programų nebūtų galima vykdyti atitinkamų projektų. Manau, krizės laikotarpiu toks dėlsimas tikrai nebūtų primtinas nei regionams, nei niekam kitam. Jolab, kad pagrindinis reglamentas pabrėžia kad turi būti mažinama biurokratinė našta. Be to dabar visiems fondams yra taikomos tos pačios taisyklės. Tai irgi leis sumažinti biurokratinę naštą. Norėčiau komisijos paaiškinimų dėl priedų. O šiaip tai norėčiau paprašyti, kad mes pritartume šiam komisijos deleguotajam reglamentui ir laukiame, kad taryba kuo greičiau patvirtintų bendrąją poziciją. Laiko yra labai mažai, parlamentas ir taryba turi greitai užbaigti šį darbą. Dėkui. Pirmininkė, norėčiau suteikti žodį ponui Lambert, o tada Nikolė pabandys mus įtikinti, kad viskas yra gerai. Ponas Lambert, dėkoju. vyko e, diskusijos. Mes jau pritarėme bendrajam reglamentui. Šis e, komisijos deleguotasis reglamentas išsamei apibrėžė deleguotusius aktus, kuriuos komisija galės pagal pagrindinį reglamentą priimti. Norėčiau paklausti komisijos, kas būtų, jei mes išsamei nagrinėtume visas tas išsames deleguotojų aktų nuostatas. Antrasis klausimas komisijai. Ar, komisijai negalėt, ar komisija negalėtų šiek tiek papasakoti apie diskusijas taryboje? Aš turiu informacijos kad taryba irgi norėjo, kad tie visi klausimai, kad tų klausimų skaičius, kurie pateikiami pareiškėjams, būtų daug mažesnis. Kitas klausimas. Tie duomenys, kurie čia turi būti pateikti, kas turi tuos duomenys pateikti? Ar ūkininkai, pavyzdžiui, ar žvėjai? jie patys turi nuolat registruoti visus šios duomenis. Ir aš, pažiūrėjau, suprantu, kad projekto lygmenių visi tie duomenys gali būti automatiškai įvedami. Pirmininkė, dėkui, įvars nėra. Šiandien Elizabeth, matau, prašo žodžio. Norėčiau irgi pakomentuoti tos priedus turime užtikrinti nuoseklumą tarp deleguotojo akto priedo ir įgyvendinimo akto, nes įgyvendinimo aktas mini tos duomenis, e, kuriuos po to deleguotasis aktas nurodo. Taigi norėčiau paklausti, ar yra e, tas atitikimas tarp deleguotųjų aktų uh, priedų ir įgyvendinimo akto. To mes kaip parlamentas nežinome, nes prie įgyvendinimo aktų negalime niekaip prisidėti. Aš pritarčiau šiem deleguotėsiam aktam ir komisijos deleguotajam reglamentui, jei iš tiesų būtų išlaikytas nuseklumas tarp įgyvendinimo aktų ir deleguotųjų aktų. Ar iš tiesų tas nuseklumas yra, ar jie atitinka vienas kitą? suprantu, kad laiko nėra, suprantu, kokia situacija. Bet jei deleguotojo akto priedai skiriasi nuo įgyvendinimo akto, tai tiem, kas dalyvaus šiuose projektuose, kas renk šias programas, tai uh, bus labai sudėtinga orientuotis. Dėkui. Uh, dámy a pánové, já mohu říct, že po upřesnění nechci opakovat to, co tady Gerbėmiai, aš tikrai Nekartosiu to, ką kalbėjo mano kolegos, nes mano komentarai yra daug maž tokio pat pobūdžio. Aš tiesiog norėčiau sužinoti, gauti atsakymą į finansinių korekcijų klausimą, kaip apskaičiuojamas koficijantas, nes mums būtina žinoti, kokios yra sąlygos, kurias turi tenkinti auditavimo institucijos, nes jos paprastai ES veikia pagal tas pačias taisyklės. Taigi tai būtina žinoti įtvirtinant šitą aktą. O dėl priedų, tai aš pritariu kolegoms, kad tai būtina patikslinti. Toliau GUE atstovai. Dėkoju, kaip ir buvo kalbėta. Turime šešėlinį pranešėją, jis sutarė klausimą, tačiau man dar liko neiškumų. Labai sudėtingas trečiasis straipsnis man irgi liko neiškišta finansinės korekcijos e, nuostata. A, B, C aš galėčiau suprasti, bet toliau sunkoka. Ką tai reiškia? Ar tai yra nustatyta taisyklė, nekintanti, ar yra kitų veiksnių, kurie gali ją šiek tiek įtakoti. Norėčiau iškesnio paaiškinimo. Kai kalbėjo šešėlinis pranešėsis pranešėjas, tai aš iki galo nesupratau, todėl norėčiau pasitikslinti. Manfred David. Pirmininkė kolegos, norėčiau aptarti praktinį klausimą. Mano supratimu, regioninė politika pasiteisina, sistema veikia, visa eilė politikų puikiai vykdomos ir e, rinkiminės kompanijos metu mes tikrai galime drąsiai sakyti, kad regioninė politika puikiai vykdoma. Tačiau yra ir neįvertintų, sumenkintų rezultatų, turiu tai omenyje žuvininkystės e, ir kaimo plėtros programas. Dažnai jos net ir neski, neskiriamos, nėra pakankamai informacijos, dokumentų ir komisija turėtų skirti tos dalykus. E, mes patys turėtume tą informaciją skirti Taip pat noriu paminėti ir tą administracinės naštos sumažinimą. Todėl, kalbant apie žuvininkystę, kreipiuosi į komisiją prašydamas paaiškinimo, kaip skirti didesnio masto arba smulkę žuvininkystę ir kaip uh, būtent šiame sektorė bus mažinama administracinė našta, nes mūsų rinkėjai, mūsų piliečiai klausia manęs panašaus pobūdžio klausimus ir todėl aš turėčiau turėti aiškesnį atsakymą. Taigi, dėkoju už klausimus. Dabar žodis Nikolas. Jeigu jūs mūsų neįtikinsite, tai viskas nusikels iki tikriausiai gruodžio mėnesio. Kągi, ačiū pirmininkė, ačiū už labai tikslius užduotus klausimus. Aš norėčiau susitelkti prie trečiojo priedo ir finansinių korekcijų klausimų, kurie panašu, kad yra patys jautriausi aspektai. Na, šiek tiek mm, norėčiau pristatyti konsultacijas, kurios vyko dėl deleguotojų aktų tam bendrajam reglamentui. Kaip žinia, mes jau pradėjom konsultacijas senokai Mes puikiai žinome, kad e, laiko tikrai turėsime nedaug. Diskusijos prasidėjo pernai vidurį, metų vidury, buvo gal 15 e, susitikimų su ekspertais iš įvairių valstybių narių ir galiausiai paskutinis e, susitikimas, posėdis, rengiant deleguotąjį aktą, buvo taip pat su parlamento atstovais, buvo ir kitų kontaktų su pranešėjų, buvo dažniau. Taigi konsultacijos buvo skirtos tam, kad mes e, galėtume identifikuoti tas problematinės e, sritis. Nes jeigu ruošiame deleguotąjį aktą, tai tas aktas tikrai neturėtų būti blokuojamas, susilaukti pasipriešinimo. Ir tai neturėjo primesti kažkokių nepagėdavimų dalykų. Taigi, kai vyko tos diskusijos ekspertų grupėse, buvo kalbama ir dėl trečiojo priedo, nes valstybių narių atstovai labai Mm, aršiai komentavo šį priedą ir mm, atkreipė mūsų dėmesį. Taigi, pažvelgę į ankstesnės priedo versijas, pamatytumėte, kad mm, ankstesnės redakcijos tekstai yra gerokai ilgesnės. Tuo tarpu dabar jinai yra gerokai trumpesnė sumažinome net e, skyrių skaičių. Taigi aš pats asmeniškai labai atidžiai skaičiau ir dar ir dar kartą žiūrėjau į tą tekstą, kad e, mes e, pateisiname bet, bet kokią turimą informaciją. Tai yra ta informacija, kuri reikalinga institucijom atlikti savo funkcijas. Galbūt tai yra klaidingai suprantama, kas turi teikti duomenis kas turi juos užpildyti. Kas čia turime omenyje? Tai yra informacijų technologijų procesų valdoma sistema, kurią prižiūrėtų e, valdančioji institucija. Taigi čia mes tik nustatoma tą minimalų laukelį skaičių, laukelių skaičių, kuris bus toje sistemoje. Ir ta informacinė, e, ta institucija, galutinė institucija tik tai užtikrina kad e, tie laukeliai būtų užpildomi. Tai ne patys e, žvėjai ar kokie individualūs e, įmonių vadovai, kurie turės tą padaryti. Ta padarys pati informacinė sistema. Ir jinai apima taikoma visiems trims fondams, nes ta valdymo sistema yra bendra visiems trims Ne, iš tiesų net ir keturiems e, fondams, kuris apima ir taip pat socialinį fondą jūros reikalų žininkystės, žemės ūkio, fondo kaimo plėtrai. Taigi, kai kuriuose laukeliuose, taip sakant, kai kurie laukeliai tame priede a, e, dubliuoja kelis fondus. Taigi, galbūt valstybė prims sprendimą, kad a, e, kai, kurie, kai kuri informacija yra nereikšminga. Jeigu valstybės, pavyzdžiui, taip nuspręstų, nenorėtume, kad tai būtų, bet jeigu, jeigu sakykime, sakykime, valstybė sako, kad e, norėdama sutaupyti, jinai nesinaudos kai kuriais laukeliais jų neužpildys. Taigi, tie laukeliai yra ir juos dėja reikia užpildyti, nes kai bus skirstomos lėšos, tai tie duomenys yra reikalingi, juos būtina surinkti. Taigi, Tie duomenys yra reikalingi pagaliau ir pačiai tai valančiai institucijai, kad jinai atliktų savo funkcijas ir galiausiai atteiktų ataskaitą komisijai, o komisija galėtų įskaityti tiek tarybai, tiek e, parlamentui, kalbėdama apie tos finansinius instrumentus, kad pagaliau tuos instrumentus ir galėtų sustiprinti, patobulinti ir suvaldytų visą turimą duomenų srautą. Taigi, tų duomenų mums reikia, kad mes galiausiai ir atsektume e, tų finansinių instrumentų e, poveikį. Kalbant apie rodiklius, indikatorius, tai irgi mums būtina suvokti, ar programos vykdomos, ar jos tęsiamos, ar kaip mes galime orientuoti savo veiklą ateityje. O to mes padaryti negalime, jeigu neturėsime duomenų dėl indikatorių, dėl uh, rodiklių. Taigi programos, e, ar programa pasiteisins, tą nuspręsime tik tai iš turimų duomenų. Taigi viskas susiję. Todėl mes e, tiesiog esame įsitikinę, kad e, visi reikalavimai pateikti duomenys yra pateisinami, jie yra reikalingi, jie yra įtraukti į šitą deleguotą į aktį, tai yra tarsi minimalus informacinės sistemos turinys ir e, to mes negalėtume atsisakyti. Mes net e, patikrinome, kad e, tie reikalavimai atitiktų kitų sistemų reikalavimus. Kitas dalykas – Kitas dalykas yra e-sanglauda. Tai yra galimybė duomenis teikti e, atitinkamoms institucijoms elektroninę formą, kai pas, paslaugos gavėjas, sakykime, pateikėme prašymą, jis tą prašymą gali teikti elektroniniu būdu. Uh, ir valstybės narės tuomet turi prievolę e, padaryti prieinamą šitą E sanglaudos sistemą paramos gavėjams. Tuomet tie subjektai, taip sakant, turi turėti tą galimybę e, paraiškas teikti elektroniniu būdu. Mes puikiai suvokiame, kad žuvininkystės sektoriui tai galbūt kels problemų, tačiau noriu pabrėžti, kad vėlgi duomenis į sistemą įves ne patys žvėjai. Ir tie duomenis vis viena bus reikšmingi ir jie e, bus teikiami informacinių sistemų pagalba. Vadinasi, ta sistema yra taip pat turi būti pajėgi apdoroti visą informaciją apimančią visas programas iš visų fondų. Toliau, dėl finansinių korekcijų. Man atrodo, kad čia vienas iš kebliausių klausimų. Taigi čia bendrųjų nuostatų reglamente yra nustatoma, kad jeigu nepasiekiamas tikslas ir yra gerokai atsiliekama nuo tikslo, tai tuomet yra finansinės korekcijos ir reikia nustatyti, kaip tas korekcijas apskaičiuoti. Ir nu, mechanizmas numato aišku ryšį tarp to atsilikimo ir įmanomos korekcijos. Taigi yra tarsi tam tikra aksijoma, kuri veikia pagal tam tikrą formulę, nes neįmanoma varijuoti kiekvienu atveju vis atliekant kitokį skaičiavimą. Yra tos taisyklės, koficijantai, kurie susiję būtent su nepasiektų tikslų rodikliais. Ir mūsų diskusijų grupėje dėl tų rodiklių mes susitarėme. Bet taip pat atsižvelgime į automatinius sistemos paklaidos galimybės, kai į tokios galimybės yra egzistuoja, tai tuomet tą korekciją galima sumažinti. Taigi šita korekcija, kaip sakiau, ne tik susijusi bus su uh, tuo nepasiektų tikslų uh, Mm, tam tikrų lygių, bet ir su kitais kriterijais. Dar trumpas komentaras dėl kitų finansinių korekcijų, tai yra priedę numatyta sistema remiasi jau galiojančią, mm, mm, galiojančią metodologiją, kai Kai yra kažkokie programos, pačios programos trūkumai, tai šitą kriterijų mes irgi įtraukėme į mm, finansinio korektoriaus apskaičiavimą. Taigi, mm, tai turėtų paspartinti įgyvendinimą. Jeigu valstybė narė, sakykime, neturi mm, informacinių technologinių gebėjimo, uh, tai tuomet, aišku, sistema tarsi sustoja ir neveikia. Todėl jau dabar svarbu nustatyti tas taisyklės, kurių valstybės narės privalėtų laikytis, kad e, tie finansiniai instrumentai, programos ir apskritai visa sistema nesustotų veikti. Jeigu tų taisyklių nebus, tai tiesiai šviesiai galima pasakyti, kad tiesiog į priekį mes negalėsime pajudėti. Taip negalėsime tęsti labai svarbių programų, didelių projektų. Taigi, nustatoma metodologija, taisyklės ir mes komisijoje kartu su valstybėmis narėmis bandoma dėrėtis dėl tų taisyklių, kad projektų finansavimas nesustotų. Taigi, jeigu yra tas deleguotasis aktas, dėl kurio mes pagaliau sutarsime ir jis, jisai įsigalios, dar iki naujo parlamento, tai tuomet mes programas užtęsime tik tai šešiams mėnesiais. Šešiais mėnesiais. Bet the... nesureagavote į Elizabet klausimą apie e, nuoseklumą tarp dokumentų. Aš minėjau tai trumpai, dar norėjau pabrėžti, kad e, sakoma, kas yra deleguotame akte ir trečiame priedė ir taip pat įgyventimo aktų tam tikrose dalyse, mes viską patikrinome, kad užtikrintume, jog visiškas, visiškai atitiktų taisyklės, kol kas nematėme, kad kažkas e, prieštarautų. E, kad būtų dokumentai nesuderinti. Tai yra labai sudėtinga visame procese. E, detalios taisyklės yra deleguotose aktuose, įgyvenimo aktuose kitos taisyklės ir laikas skirtingas numatytas. Vienintelis įgyvenimo aktas, kuris jau yra baigtas e, dėl intervencijų, e, o Kiti dabar tik tai keliauja į komitologijos procedūrą. Kai jau bus deleguotas įsaktas patvirtintas, tada mes pasižiūrėsime į gyvenimo aktus, sieksime suderinti visas nuostatas, kad nebūtų jokių prieštarų. Ačiū. Ar dar kokiu nors komentaru turite, Elizabet? Dar norėjau pateikti Jums tokį praktinį klausimą. E, galvokime apie tuos, kurie turės visas tas taisyklės e, taikyti. Ar tai reiškia, kad dabar e, deleguotosiuose aktuose nebėra tiek duomenų, kiek buvo pradinėme projekte? E, Ar tai bus visi duomenys, o gal vykdomasis aktas reiškia, kad reikės dar kažkokiu atsiras naujų duomenų. Jūs kažką iš čia išbraukėte šiame deleguotame akte, ar tai nebus perkelta į gyvendinimo aktą? Būtent jūs dabar sumažinote reikalavimus dėl duomenų, lyginant su pradiniu projektu, ar tas sumažinimas taip pat atsispindės įgyvenimo akte? E, Celer. Joachim Celler. Ponas Martinas pristatė dabartinę, dabartinį deleguotą į reglamentą. Jis labai svarbus, galvant apie jo ryšį su pagrindiniu reglamentu Mes e, žinome, kad ne tik socialinis fondas patenka į tai, už kurį atsakingas užimtumo komitetas, bet taip pat e, regionės kaimo plėtros e, fondas, jūrų ir žuvininkystės fondas. Norėjau paklausti, ar kalbėjote su kolegomis atsakingomis už skirtingas sritis. Nenoriu pristėti prie patvirtinimo to, už ką paskui mus visi keiks. E, sakys, kad mes kišamės ne į savo e, sritį. Ar kalbėjot su komitetais, kurie užsima žemės ūkių, žuvininkysės reikalais iš anksto? gal reikės, e, reikia kalbėti ir apie tolesnį terminą, ne šešių mėnesių, jeigu mes dabar nepatvirtinsime visko. Ir tikrai galime prarasti šiek tiek laiko, nes valstybės narės turės patvirtinti partnerystės sustarimus, veiklos programas ir panašius dalykus. Taigi gali užtrukti, kol viskam bus pasirinkta ir paskui reikės deramą valdymo struktūrą užtikrinti ir tam taip pat prireiks laiko. Ir jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsime į laišką, kurį mūsų komiteto pirmininkė e, nusiuntė e, biudžeto komiteto pirmininkui apie finansavimą šiais metais, apie tai, kokie bus privalomi mokėjimai Ir kalbama taip pat apie ankstesnį laikotarpį tame laiške. Mes dar įgyvendame mm, praeito programavimo laikotarpio e, projektus. Reikia galvoti ir apie kitą laikotarpį. Ir pavyzdžiui, man tam tikras atidėjimas, e, primant sprendimą, nebūtų labai blogas dalykas, aš visai nieko prieš tai. Bet svarbiausia išsiaiškinti, ar Žemės ūkio žuvininkystės komiteto atstovai e, žino apie šį deleguotą reglamentą ir ar jie turėjo progos išsakyti savo nuomonę. Ar mes atsižvelgsime į jų nuomonės? Galėčiau tik tai informuoti e, jūs, Jochimai, kad e, Mes e, kreipėmės į visus komitetus ir žimtumo komitetas jau mums atsakė, kad visiškai neprieštarauja e, šiam dokumentui, jokių daugiau nėra pastabų. Klausimų, Nikolas, gal norėtumėte dar apibendrinti diskusiją? Grįšiu tik prie e, gyventinimo akto. Manau, kad yra du atskiri dalykai. Deleguotame akte numastyti minimalūs reikalavimai informacijos sistemoms, kurias turi e, į užtikrinti vykdomosios institucijos ir taip pat pajėgumus. E, o įgyvenimo aktas negali dar kažko papildyti ir mes visai neketiname to daryti ir taip nebus. Šiame priedė yra išdėstos tam tikros e, nuostatos, kurios jau yra maksimalios apie duomenų reikalavimus, bet, aišku, valstybė narė pati gali įvesti papildomas sritis, jeigu ji mano, kad tokiu būdu bus geriau jai valdyti programos, ta papildoma informacija. Bet dėl privalomų uh, informacijos sistemų pajėgumų, tai yra išdėstyta deleguotame akte ir jokių papildomų nuostatų iš mūsų pusės neatsiras niekur kitur. Dėl laiko klausimo, e, reaguojant į pono Celler pasisakymą. Mes e, nesutinkame su tuo, kad nesvarbu ar dabar, e, ar vėliau apsispręsime. Manau, kad jeigu mes viso teisėkos paketo nebaigsime tvirtinti dabar, tai nususime net tokį gerą signalą. Reikia galvoti ne tik apie tai, bet ir apie praktinius dalykus, nes atsiras neigiamo poveikio valstybėse narėse, kadangi jos E, bando jau pradėti gyvendinti programas. Mes tikimės, kad pirmos programos bus patvirtintos per ateinančius keletą mėnesių ir norime, kad valstybės narės galėtų pradėti gyvendinti tas programas kaip galima greičiau po patvirtinimo. Žinome, kad kai kurios programos, pavyzdžiui, jaunimo užimtumo iniciatyva labai yra aktualios, reikia kaip galima greičiau jas pradėti gyvendinti. Dėl to e, laiko klausimas e, yra svarbus ir dėlsimas gali sukelti neigiamų pasiekmių, kurių turėtume e, siekti išvengti. Ačiū, nėra kitų pastabų. Atsiprašau. Norėčiau kreiptis į pranešėjus. paskutinis pastebėjimas. Pranešiai ir šešėliniai pranešiai dalyvavo daugybėje trilogų, vyko dėrybos, buvo primti susitarimai ir mes e, siekėme, kad būtų apsispręsta, kaip galima anksčiau, bet Ir mums pavyko iki praeitų metų pabaigos baigti dėrybas, nes tai buvo svarbu, tai buvo svarbu e, tiems, kurie rengia veiklos programas. Tik noriu dar priminti Jums, kad klausimai, kurie tiesiogiai susiję su partnerystės susitarimais ir veiklos programomis yra jau parengti ir prieš e, daugiau kaip pusmetį Kiprui pirmininkaujant viskas buvo suderinta, todėl visai neteisinga, kad regionai yra nepasirengę gyvendinti veiklos programas. Ir e, dabar jau E, išgyvena paskutinius etapus. Taigi noriu paprašyti parlamento nesiųsti tokio signalo, kad baigiantis kadencijai prieš rinkimus mes nebegalime apsispręsti dėl deleguotojo akto. Tai, ką e, paaiškino komisija, yra visiškai aišku. Man atrodo, kad bet kuris žvėjys, ūkininkas tikrai e, nukentės arba už negalės dirbti pakankamai greitai veiksmingai, jeigu reikės atsakinėti 120 klausimų. Mes negalime taip pat atidėlioti, nes tokiu būdu pasiūsime neteisingą signalą. Dėl kitų komitetų dalyvavimo mes visą laiką nuo pat pradžios visuomet e, e, užtikriname, kad visi žinotų e, viską, e, pavyzdžiui, žuvinkys komitete, bet mūsų e, svarbiausias uždavinys yra dirbti deramai, parengti, padaryti visus darbus, kad regionai turėtų galimybę pradėti šiais metais įgyvendinti projektus. Ačiū, Konstancija. Norėčiau dar informuoti Lambert. E, labai ačiū. Norėčiau uh, du klausimus pateikti jau kalbėdamas su taryba šį klausimą kėliau. Ar tie tekstai, kuriuos matome prieš save, yra tarybos patvirtinti, ar jie nebepasikeis? Aš norėčiau užsitikrinti tai, nes aiškaus atsakymo neišgirdau. Ir jeigu taip yra, e, reikia pasakyti, kad yra tam tikrų vis tiek neiškumų Ar nebus vėl iš naujo dėl visko deramasi, jeigu taip tai reikia laiko? Mes prieš kurį laiką esame e, pritarę e, reglamentui, deleguotiems aktams ir reikia mums įvertinti, kaip yra e, vykdoma veikla. Mes turime kitokią sistemą, eksantę sistemą. kai viskas yra išaiškinama ex ante, o paskui yra vertinama, ar reikalingos, pavyzdžiui, korekcijos, koregavimai kažkokie keitimai. E, yra to, veikia visa sistema, negalima iškart visko pakeisti. Mes e, esame padarę tam tikrą pasirinkimą E, norime tvaresnės, išmanesnės aplinkos e, žmonėms dirbti ir mes e, turime galvoti apie tai, kad mes dabar kitaip reguliuosime, valdysime visą procesą, kai viskas yra sudedama į projektą, tai reikia suvokti, kad kiekvienas elementas nebus atskirai vertinamas Man atrodo, kad renkiantis reikia aiškiai žinoti, kas yra už ką atsakingas ir labai tai svarbu ir MBI, jos turėtų sulaukti deramos paramos, o ne paprasčiausiai sulaukti lavinos biurokratinių reikalavimų. E, dar vienas dalykas, ką minėjo komisija. Tai yra susijęs su uh, vadovaujančiomis institucijomis. E, su jų veikla valstybėse narėse. Reikia užtikrinti, kad jos veiktų sklandžiai. Ypač jeigu kas nors pakrypsta neigiamą linkmę reikia galvoti, ką keisti valdymo srityje, ką norime pasiekti, reikia galvoti, kokius norime pastelgti mechanizmus. Ir taip pat reiktų galvoti ir apie deleguotosius aktus šiame kontekste. Artėja rinkimai, taip, tai reiškia, kad E, metų jau pabaigoje kai kurie klausimai bus gautinai išspręsti. Jeigu pasižiūrėsime į e, detalės, tai tikriausiai jos ir bus patvirtintos vėliau. Šiandien po pietų vyks klausimas ir norėčiau iškelti šį klausimą. Manau, kad mes turime užtikrinti, jog šie metai, kad šiais metais partnerystės sutarimai, kurie jau buvo pateikti, būtų finalizuoti, mes nebeturėtume sukurti papildomos naštos. E, žmonės turės E, pristaikyti prie naujos valdymo sistemos. Ir mes turime nepamiršti tų žmonių, kurie dirbs. E, reikia galvoti apie įgyvendinimą, reikia užtikrinti, kad mes nesukursime kliūčių jokių. Jeigu kas nors nori dar ką nors pasakyti, tai reikia savo nuomonę išreikšti kaip galima greičiau, nes beliko mums darbo kelios savaitės. Prieš baigiant norėčiau dar uh, paklausti Nikolas gal konkrečiau apie tarybą, jos poziciją. Turėjome galimybę praeitą penktadienį pristatyti darbo grupiai struktūrinių veiksmų tris deleguotus aktus ir valstybės narės turėjo galimybę sureaguoti. Jokių didelių problemų neiškilo. Buvo išreikšta parama turinių deleguotojo akto ir komisijos uh, pozicijai buvo pritarta iš esmės, tai susijęs su ir ekspertų sutikimu, ir kai kurios valstybės narės taip pat pasakė, kad jos pritarė greito sustarimo procesui, per kurį neišreiškiamas prieštaros. Viktorai, labai e, trumpai, tikrai labai trumpai. Manau, kad nėra jau jokio poreikio dar iš naujo diskutuoti ar ginčytis, nes esame daugybę mėnesių jau apie tai kalbėję. Esame susitarę dėl nepaprastai sudėtingų dalykų, o dabar artėja mūsų pats paskutinis posėdis. Jeigu mes nepritarsime deleguotojam aktui dabar, paskui bus per vėlų naujajame parlamente bent pusė bus naujų narių ir nebus lengva įsivaizduoti. Ir tie klausimai nebus tiems e, naujiems nariams labai aišku, taigi dabar turime mes prisimti atsakomybę, e, atlikti savo pareigą ir E, kitam parlamentui jau palikti tokį palikimą, o leisti regionams tuo metu e, įgyvendinti programas. Pasakysiu dar, kad iki. Joachimai, dar ką nors. Aš norėjau pasakyti tik, kad vakar gavome sąrašą, kuriame parašyta, kiek skirtingos valstybės narės naudoja struktūrinės lėšas. 50 procentų lėšų numatyta dabar pagal N plus 2, N plus 3 taisyklės yra 2-3 metai ir valstybės narės dar turės gyventi iki likusius 50 procentų projektų, nes kitaip e, bus dėlsimas, vėlavimas. Taip pat e, kalbama apie esminę programų dalį, tai yra susijęs su pagrindiniu reglamentu. Mes dabar kalbame apie techninį aspektą, apie valdymą. Mums reikia e, pat, pat, gerų paslaugų ir tarnybų. Jeigu nenaudojami struktūriniai, jeigu norime, kad struktūrinės lėšos būtų plačiau naudojamos, mes turime suteikti daugiau pagalbos, paramos ir reikia plėtoti techninės žinias. Ačiū, taigi terminas kovo 21 diena. Norėčiau pakartoti, kad mums e, nėra jokios prasmės prašyti nukėlimo, nes tuo nieko neišspręsime. Tik tai tie, kurie e, nori prieštarauti e, pritarimui, turėtų e, teikti savo nuomonę, o kitų komitetų nuomonė bus pateikta. Jūs gausite visą informaciją, o dabar jau šį e, darbo tvarkės klausimą baigėme svarstyti. Tik primenu, kad 21 diena yra terminas. E, Konstans paskui apibendrins visus, e, visas nuomonės ir anksčiau taip yra dariusi. Kovo 21 diena, vidudienis. O dabar pereisime prie kito deleguoto akto, kuris yra susijęs su informac... informacijos technologijų, komunikacijos technologijomis e, ketvirta gegužės. Terminas, aš nežinau, ar kas nors norėtų pasisakyti šešėlinių praneš... pranešėjos. Nėra šešėliniai pranešėjai? I don't know. We have Marie Therese. Yra Marie Teres, yra Francisco, yra Franso Alfonzi, yra Vlasek ir dar keletas šešėlinių. Ar kas nors pakomentuos, ar iškart klausome komisijos? Nikolas, žodis jums, pirmininkė. Trumpai galiu pristatyti šį deleguotąjį aktą, kuo siekia komisija. Komisija siekia išlaikyti ITC reglamento nuostatas ir programų išlaido tinkamumo finansuoti taisyklės numatyti penkioms išlaidų kategorijoms. Bendras taisyklių rinkinys šiom pagrindiniam išlaidų sritim, mūsų nuomonė palengvins ITC programų įgyvendinimą. Čia šiame deleguotame reglamente nėra jokių naujovių, remiamasi dabar galiojančiomis taisyklėmis, esama praktika ir šie klausimai buvo svarstyti ekspertų grupėse. Pirmininkė, dėkui, procedūra ta pati, 21 kovo yra paskutinė data pateikti rezoliucijos projektą, kuris prieštarautų šiam deleguotajam reglamentui. Eikime toliau prie septintojo punkto, tai yra komisijos deleguotasis reglamentas e, kuriuo papildomos išsamios taisyklės dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšoms remtinų inovatoriškų veiksmų tvaros miesto plėtros rytie atrankos ir valdymo principų. Suteikiu žodį pranešėjui. Dėkui, ponė pirmininkė. Tai yra toksai specifinis e, teisės aktas. Turbūt atsimenate, kad 0,2 procentai regioninės plėtros fondo lėšų bus e, naudojamos europinių lygmenių, bus skirstomos europinių lygmenių tvariai miestų plėtrai. Mes su komisija visas detalės svarstėme kartu ir dėl to tas galutinis šio deleguotojo reglamento variantas yra toks, kokio mes ir tikėjomės. Bet yra kai kurių pakeitimų ir norėčiau juos čia m, mm, akcentuoti, atkreidamas komisijos dėmesį. Nemanau, kad turime vėlgi leistis į, dik, į diskusijas. Šį deleguotąją aktą reiktų patvirtinti kuo greičiau, nes jei per penkis ar šešis mėnesius neprimsime, nepritarsime šiam deleguotam aktui, tai viskas užsitemps į ateitį. Aš siūlyčiau pritarti šiam deleguotajam aktui, jokių pavojų nematau. Jisai skirtas novatoriškiams veiksmams Komisija po ilgų diskusijų pakeitė apibriešti kad čia atsiranda entrusted entity, įstaiga, kuriai patikėta vykdyti tokius projektus. Ta entrusted entity apibrieštis paimta iš finansinių reglamentų. Norėčiau dabar pateikti keletą komentarų ir klausimų komisijai. Pirmiausia, dėl kofinansavimo lygio. Pirmame projekte tas kofinansavimo lygis buvo, dabar jo nebėra. Ar tai yra 80 procentų, ar pasikeitė, ar tai yra siejama su pagrindiniu reglamentu. Be to pradinėme variante buvo numatyta išlyga mažoms, mažesniems valstybėms narėms, dabar tos išlygos nebeliko, ar tai irgi reiškia, kad jinai yra pagrindinėme reglamente, ar jos iš vis nebeliko. Čia kalbame apie 330 milijonų FTT finansinėje, daugiametėje finansinėje programoje. E, tie 330 milijonų yra numatyti septyneriems metams. Norėčiau paklausti, kaip pagal šį reglamentą jie bus dalinami ir kokios bus finansav... kokie bus finansavimo, e, kokie bus įgyvendinimo kaštai. Toliau ekspertų grupė kokiais kriterijais jinai bus formuojama ir per tos septynerius metus norėjau paklausti, kiek konkursų bus skelbiama. Noriu komisijos paaiškinimų, bet aš kaip pranešėjas e, siūlau, kad tokį e, projektą, koks jis yra, turėtume tvirtinti. Dėkui žodis komisijai, Nikolas. Dėkoju, pirmininkė. Šis deleguotasis reglamentas šiek tiek skiriasi nuo kitų, nes jis kalba apie tai, kaip komisija įgyvendins novatoriškus veiksmus tvarioje miestų plėtroje. Galutinis produktas, tai yra tas galutinis deleguotasis aktas, bus šiek tiek kitoks, lyginant su kitais reglamentais. Dėl ko dėl to, kad mes norėjome labai konkrečiai remtis tomis komisijos galiomis, kurias jinai turės. Kaip jau sakė pranešėjas, mes remiamės bendrųjų nuostatų reglamentų per netiesioginio valdymo metodą. Kalbant apie finansinį reglamentą, pagal jį mes galime perduoti valdymą tai patikėtajai įstaigai, entrusted entity, nes komisija mano, kad tai būtų veiksmingiausias būdas šiom programom įgyvendinti. Šiame deleguotame akte mes nieko kalbame apie finansavimo valdymą, nei apie kofinansavimo lygį. Todėl, kad tas neįeina į komisijos galės. Ir dėl to, kad šiame deleguotame reglamente to neturėtų būti, nes bus remiamasi pagrindinių finansinių reglamentų. Taigi, kofinansavimo dydžio mes čia nenustatome, nes tas kofinansavimo dydis bus nustatomas pagal bendrąjį finansinį reglamentą ir kiekvienam konkursui tą bendro tą kofinansavimo lygį, jei tai bus pagrista, bus galima nustatyti kitokį. Taip pat ir remiantis mm, patirtimi. Dabar išlyga dėl mažų valstybių narių. Projekte ankstesnėme variante mes rėmėmės e, gyventojų skaičiaus standartais, pavyzdžiui, 50 tūkstančių, o dabar mes jau remiamės Eurostato standartais apibrėžiant miestus ir komisijos ir Europos EBPO e standartais apibrėžiant miestus. Pavyzdžiui, Nikosija atitiktų tą mažo miesto apibriešti. Be to mes pagal šį reglamentą galime grupuoti miestų valdžią. Pavyzdžiui, miestuose, kur gyventojų mažiau negu 50 tūkstančių, galima grupuoti, kai, kai miestų gyventojų skaičius yra mažesnis negu 50 tūkstančių, galima grupuoti kelis miestus, kad jie galėtų dalyvauti šiuose programuose ir tuo būdu atitiktų e, programos kriterijus. Dėl to mes tos išlygos ir nebenumatėme. Daugiau čia į smulkmenas nesileidome, turiu galvoje ekspertų grupės atrinkimo kriterijus ir taip toliau, nes nemanome, kad deleguotame akte reiktų susita, susisaistyti visais šiais specifiniais dalykais. Bet šis aktas E, kalba apie tai, kad komisija perduos valdymo galės patikėtajai įstaigai, entrusted entity ir mes norime šiuo aktu užtikrinti, kad atrinkimo atrankos procedūros vyktų taip, kaip turi vykti, gerai vyktų. Ir mes taip pat įsipareigojame teikti parlamentui informaciją apie šios priemonės įgyvendinimą ir apie jos rezultatus pagal numatytas temas. Dėkui, matau, kad Kornelija prašo žodžio. Dėkoju. Norėčiau dar vieną klausimą komisijai pateikti. Įsivaizduokime, kad jau veikia ekspertų grupės, kurios yra sudaromos kartu su komisija. Jūs sakėte, kad nenorite išsamei šiame akte nurodyti, kaip ekspertų grupės bus formuojamos. Bet bet kuriuo atveju šie dalykai yra daromi dalyvaujant komisijai. Norėjau paklausti, kaip tas pasiūlymų gradavimas bus atliekamas, kaip dalinsis čia kompetencijas komisija ir tą patikėtoji, patikėtoji įstaiga. Ir ekspertai. Galbūt galėtumėt tą pristatyti. Uh, uh, Ir dar vieną klausimą norėčiau paklausti apie kofinansavimą. Jūs minėjote, kad kiekvienam uh, konkursui gali keistis kofinansavimo lygis, bet ar yra kokios ribos to kofinansavimo lygio kitimui? O jei labai žemas kofinansavimo lygis, kaip tada? Ar, ar gal, pavyzdžiui, esant labai mažam kofinansavimo lygiui, vietos valdžios institucijos nuspręs nedalyvauti. Žodis Nikolas. Dėkui už klausimus. Komisijos pagrindinis rūpestis buvo, kad komisija galėtų stebėti atrankos procesą. Tai yra, kad galėtų užtikrinti, kad tie inovatyvūs veiksmai miestų plėtros rytyje iš tiesų baigtųsi uh, naudingais rezultatais ir deleguotame akte mes nustatėme procesą, kaip ta patikėtoji įstaiga atliks savo darbą, skelbdama konkursus e, ir veikdama e, taip, kaip jai priklauso, bus ekspertų grupė, kuriai vadovaus komisija. Komisija dalyvaus vertinime visų pasiūlymų, o galutinį sprendimą priims patikėtoji įstaiga kartu su komisija, pritarus komisijai. Taigi mes norėjome, kad atrankos ir vertinimo procesas būtų kuo skaidresnis. Norėjome, kad ekspertai būtų iš kuo įvairiausių sričių, kad turėtų kuo platesnę patirtį kad jų rekomendacijos, jų vertinimai būtų mm, patikimi ir komisija tuo būdu taip užtikrintų gerą veiklos rezultatą. Mes čia sukūrėme šios sistemos rėmus, bet turime turėti galvoje, kad vyks keli konkursai, kad proceso eigoje mes galėsime uh, naudotis savo įgytą patirtimi ir šiek tiek keisti ir netgi galbūt keisti tą deleguotą į aktą, jeigu išaiškės, kad kažko dar trūksta ar kažką reikia sustiprinti ar kažkam reikia skirti daugiau dėmesio, kalbant apie kofinansavimą. šią prasme viskas derinama su pagrindiniu finansiniu reglamentu. Aš e, suprantu, kad tie kofinansavimo reikalavimai turi būti tokie, kad konkursas e, būtų patrauklus potencialiems dalyviams. Ta mes turime užtikrinti ir turime užtikrinti, kad kofinansavimo lygis būtų pakankamas, kad projektas būtų įgyvendintas sėkmingai. Dėkui. Ar būtų daugiau komentarų? Niekas daugiau neturi ką pasakyti, tai tada procedūra ta pati. Galutinis terminas kovo 21 diena, pietus, tiems, kurie norėtų pateikti e, rezoliucijos projektą prieštaraujantį šio reglamento patvirtinimui. Dabar darome pietų pertrauką, po, tri, po pietų trečią valandą keisimės nuomonėmis su Rumunijos atstovu, o po to su komisija. Rytinis posėdis baigtas iki po pietų.